So, dear colleagues, very warm welcome. Kolegos, laba diena visiems. E, sveiki atvykę į popietinę sesiją. Dabar kalbėsime apie dabartinę vykstančių e, trišalio dialogo dėrybų padėtį. Dėrybos, visų, keitimasis nuomenėmis, visų pirma, e, reglamentas dėl kovos su kankinimais buvo pasiektas politinis susitarimas su taryba ir tai yra tikrai didžiulis e, labai žingsnis į priekį dėl eksporto kontrolės režimo, dėl, dėl uh, su, dėl su kankinimai susijusiam prekiam ir taip pat mirties bausme. Man atrodo, tai iš tikrųjų yra didžiulė vis e, žingsnis į priekį ir tai yra susijęs su tuo, kad mūsų pranešėjas e, nudirbo puikų darbą, norėčiau pasveikinti čia komitete. Dėkoju Marijai už šį intensyvų darbą. Galbūt norėtumėt kažką pridurti dėl to, kaip pavyko pasiekti šios sėkmės. Dėkoju pirmininkė. Norėčiau pradėti e, pareikšdama, kad tai buvo komandinis darbas ir tai yra visas Europos parlamentas prisidėjo prie šio darbo, ypač šešėliniai pranešėjai bei visi tie, kurie um, dalyvavo e, trišalėme dialoge, dėrybose. Uh, Tai yra vienas iš tokių retų dokumentų, kai pasiekiama daugumos parlamente ir tai buvo puikus atskaitos taškas dėrybiniai pozicijai su taryba bei komisija. Ir iš karto paaiškėjo, kad mums to būtent ir reikėjo. Nors e, priekybos uždraudimas e, tais e, kankinimo ir mirties bausmės prekiamis yra savaime suprantamas dalykas, bet nebūtinai visą laiką taip yra. Pirmasis e, trišalis dialogas nebuvo toks labai pavykęs, e, antrasis, e, man atrodo, buvo tas, kai vyko proveržis, vėliau supratome, kad ir taryba suprato, ko reikia ir galbūt šiek tiek suprato, kokie yra terminai, kokia yra pagrindinė mintis ir kodėl Ehm, jie turėjo paaiškinti, nenorėjo imtis atitinkamų priemonių. Taip pat, aišku, reikėjo kompromiso, niekada nėra lengva jo pasiekti, bet gyvename demokratinėje visuomenėje ir man atrodo, kad mums pavyko įtraukti tos pagrindinius elementus, kurių ir norėjo, kurie, e, kurių reikėjo Europos parlamentui. Mums pavyko e, padirbėti ties pagrindiniais dalykais, galbūt nereikėtų detaliai aiškinti tiems kolegoms, kurie e, nežino, apie ką kalbu, galbūt nereikia. Tai pabaigsiu savo kalbą ir noriu pasakyti, kad pavyko pasiekti to rezultato, kur yra užtikrintamos vertybės, žmogaus teisės, priekybos prasme e, tikrai yra užtikrinamos bent jau pabandysime pasiekti tuo dokumentu to, kad e, žmonės e, kitose pasaulio šalise bent jau e, per Europą nebus su mirties bausme ir taip pat kankinimai susijusios prekes pervežamos. Aš manau, kad tikrai tai prisidės prie daugelio žmonių gerovės. Ar šešėliniai pranešėjai E, nori ką nors pasakyti. Pone Ilma. Dėkoju, norėčiau pasveikinti pranešėją ir taip pat pasakyti, kad puiku, kad pasiekėme tokio um, rezultato, toks požiūris, de, um, kuris remiasi dialogu, bendrų frakcijų darbu, uh, reiškia, puikus komandinis darbas ir man atrodo, kad bendra patirtis tikrai e, parodė puikų rezultatą. Dėkoju už tokio e, darbą, ypač e, bandant apginti Europos parlamento poziciją. Taip pat norėčiau padėkoti už visą nevyriausybinių organizacijų darbą, suvokiant, kad tikrai buvo nuveiktas nemažas darbas. Ir tikrai e, ta pažanga, kurią nuveikė, Euro, e, kurią padarė ES, yra puikia. Kalbant apie dabartinį laikotarpį, apie tai, kad Europa praranda populiarumą, man atrodo, puikiai tokiu būdu ES e, bando užtikrinti žmogaus teisų gyvendinimą. E, nes kankinimai, mirties, bausmės vykdomos žmonėms yra baisus dalykas. Ir būtent dėl to ES puikiai rodo, kaip yra draudžiama prekiauti kankinimo rezultatais, tai tomis priemonėmis. Ir tos frakcijos, kurios dalyvavo dėrybose, tikrai padarė puikių darbą. Ir mes balsavime bandysime pasiekti bendro sutarimo ir vieningumo. Dėkoju pirmininkė, taip pat norėčiau pasveikinti pranešėją, padėkoti jai už puikiai nuveiktą darbą. Puiku buvo dirbti šią temą, kuri yra tikrai labai labai svarbi kartu su kitais šešėliniais pranešėjais. Ir manau, kad e, darbas tikrai buvo nuveiktas didžiulis. Tikrai jis buvo vainikuojamas vienybė ir tai dar kartą sustiprino komisijos vaidmenį kuri iš pat pradžių e, nelabai norėjo e, paremti Europos parlamento poziciją, vėliau pritarė jai. Norėčiau padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms e, už jų bendradarbiavimo dirbu su Britų nevyriausybinė organizacija, kuri labai jautriai e, vertina šį klausimą. Čia kalbame apie žmonių gyvybės. Dėl to tikslas e, buvo uždrausti tokių e, produktų naudojimą kankinimams, mirties bausmėms ir jų priekybą. Ir man atrodo, kad reikėtų labai atsargiai galvoti apie sutartis, kurias pasirašome su kitomis šalimis, kuriuose yra praktikuojamas e, legalus kankinimas. Ir tai yra labai svarbus, man atrodo, dalykas. Reikia labai e, atidžiai vertinti tokius susitarimus, tarptautinės sutartis kad e, tos valstybės, su kuriuom pasirašom sutartis, e, vadovautųsi pagrindiniais žmogaus teisų saugojimo principais. Dėkoju. Kitas etapas bus e, tarybos pritarimas per koreper birželio 30. Ir kitas, kitame komiteto posėdėje aptarsime ir vėliau 14 e, Liepos vyks balsavimas ir pateiksime dokumentai plenarinę sesiją. Dėkoju. Kitas e, trišalis e, dialogas yra dėl konflikto, konfliktinių mineralų. Taigi, bendradarbiaudami ir, man atrodo, visai besistengdami stengiamės pasiekti kompromiso. Ir manau, kad tikrai jau einame tą linkme, bet dar ne visai sutarėme dėl visko. Ir paskutinis, man atrodo, dar vienas žingsnis, kurio mums reikia, tai yra trišalis dialogas šį vakarą. Ir bandysime uh, pasiekti, kad tas teisės aktas būtų tikrai uh, suteikiantis daug vertės. Dabar suteiksiu žodžių pranešėjai. Dėkoju, pirmininkė, kolegos. Uh, tikrai aš esu tiek pat optimistiškas, kad šis E, trišalis dialogas būtų paskutinis ir galbūt pas, pavyks pasiekti susitarimo. Aišku, reikės nuveikti nemažai techninio darbo, tobulinti patį dokumento tekstą. Tikiuosi, kad e, tai jau e, darys pirmininkaujantį Slovakiją, bet pagrindinis susitarimas, man atrodo, galės būti jau pasiektas šį vakarą porą dalykų, kuriuos labai trumpai norėčiau perskaityti e, dėl kompromiso šį vakar. Ne, e, nesusitarimo. Visų pirma, kad e, visi reglamentai turėtų įtraukti EBPO gairias ir atitikimą joms. Taip pat pramonės šakos turėtų laikytis tinkamų reikalavimų Taip pat e, e, privalomi tie reikalavimai turėtų būti taikomi ir tiekimo grandiniai su tam tikrais e, slengščiais, kad importai kad labai mažos importo siuntos nebūtų paveikiamos tų tikrinimų ir reikalavimų. Tai yra labai svarbu, tai yra labai svarbu pramonės šakoms, kadangi tokiu atveju mes pramonės šakoms, subjektams siunčiame aišku signalą, ką jie gali daryti ir ko ne. Taip pat reikia labai glaudžiai dirbti dėl peržiūros straipsnio arba nuostatos, kad reglamentas puikiai e, veiktų, tai turime matyti tiek jo poveikį vietoje, tiek poveikį pramoniai. Tai tikiuosi, kad tikrai e, galėsime pasiekti susitarimo e, šį vakarą ir galėsime baigti šį dokumentą ir reglamentas tikrai bus veiksnus ir poveikį darantis. Dėkoju. Dėkoju. Trumpas komentaras kadangi šis dokumentas tikrai buvo daug sunkesnis nei ir sudėtingesnis nei tas, kurį rengiau aš, bet tiesiog norėjau pasitikrinti tas poveikis, apie kurį jūs dabar kalbate, persipena su tuo balsavimu, kurio, kurį mes e, jau baigėme Inte komitete. Ar taip yra? Ar aš netaip supratau? Kitas klausimas, ar tikrai būtų naudinga ir svarbu. Tie galbūt, kurie e, norėtų pasakyti, jų nėra, bet galbūt reikėtų taip pat kažkur e, pagalvoti apie tai, kaip mūsų balsavimas ar Europos parlamente e, vykstantis balsavimas šiek tiek susilpnina mūsų poziciją ir padaro ją silpnesnę nei komisijos. Tai visų pirma, dėl e, poveikio ir to rezultato tarptautinės e, priekybos komitete. Tada e, tame komitete tekstas buvo netoks griežtas, nes mes galvojame apie tą savanorišką požiūrį, kurį mes pasiūlėme E, plenarinėje sesijoje dabar. Mes kalbame apie reglamentą, kuris būtų e, privalomas įmonėms. Tai yra nuo tos e, pačios tiekimo grandinės iki pabaigos. Tai bus privaloma išsamaus patikrinimo procedūra. Taip pat dialoge buvo daug pokyčių. Pats pasiūlymas buvo pateiktas Tartutinėme priekybos komitete. Ten buvo kalbama apie pramonės e, išsamaus patikrinimo sistemas. Ir vėliau tai tapo pagrindiniu reglamento e, elementu. Ir diskusijų metu, trišalio dialogo metu mes apie tai kalbėjome. Ir manau, kad e, poveikis mažoms ir vidutinėms įmonėms, dėmesys joms, taip pat, kad joms nebūtų apsunkinamas sąlygos įvairiais biurokratiniais patikrinimais, irgi buvo atsižvelgtas. Taip pat tas slengs, slengstis, apie kurį mes kalbame, bus skirtingas tarifais. Tas pats lenktis negali būti taikomas toms pačioms, tiksliau skirtingoms prekiams bet 95 procentai importo vis tiek įeis į tai, bet vis tiek norime, kad mažoms ir vidutinėms įmonėms biurokratijos būtų kiek galima mažiau. Dėl balsavimo parlamente. Galėsiu atsakyti jūsų klausimą tik tai po to, kai pamatysiu, kas bus vakare, nes jeigu mums pavyks, tai paaiškės jis tikriausia, kad e, parlamentas tikriausia bus nuveikęs gerą darbą. Lūkesčiai buvo ambicingi, mes buvome lankstus, bet vis tiek mes dar uh, nepasiekėme to, ko norėjo e, valstybės narės, e, pats parlamentas bei pirmininkaujanti valstybė. Bet mes turim būti lankstus, suvokdami, kad galbūt valstybės narės prisijims didesnės atsakomybės nei numatyta reglamente. Dėkoju, ponė Vinkler. Ir pažiūrėsime, kaip seksis šį vakarą. Na, dabar galime eiti prie aštuntojo mūsų darbo atvarkės klausimą. Tai yra ad hoc delegacija į Seulą, e, Pietų Korejos Respubliką. Ta delegacija vyko vizito gegužės 17-19 dienomis. Na, man teko garbė dalyvauti šiai delegacijai. Delegacijos vizitas buvo tikrai sėkmingas. Delegacijos vizito tikslas buvo aptarti e, patirtį susijusią su susitarimu dėl laisvosios priekybos su Koreja. Tas susitarimas jau galioja penkerius metus ir taip pat tai buvo proga pakalbėti apie šio priekybos susitarimo ateitį. Delegaciją sudarė įvairių šalių atstovai. Taip pat ten vyko ir e, ryšiams su e, Pietų Koreja delegacijos vadovas. Mes buvome susitikę ir su Korejos žemės ūkio ministru, taigi galėjome padiskutuoti ir apie e, žemės ūkio politiką ir apie kitus aktualius klausimus. Mes buvome susitikę ir su ekonomikos ministru bei e, jo pavaduotojų, taip pat ir nacionalinės asamblėjos nariais, e, pramonės atstovais, pavyzdžiui, automobilių importo įmonių atstovais, Samsung įmonės atstovais, e, profsąjungų atstovais, taip pat nacionalinių patariamųjų grupių atstovais, taip pat ir JAV ambasadoriumi. Kartais sprendimai, kurie primami Pietų Korejoje, yra susiję su įvykiais JAV. Na ir tikrai e, įvyko labai vaisinga diskusija su akademikais apie tarptautinę priekybą ir ES bei Korejos santykius. Taigi, tai buvo tikrai labai vaisingas vizitas. Mes galėjome susidaryti įspūdį apie padėtį Pietų Korejoje. Mes taip pat apsilankėme ir Kaisun e, e, e, pramoninėje zonoje. Ji buvo uždaryta vasario mėnesį. Taigi mes galėjome pamatyti tik tais karinės zonos pakraštį. Ir be abejo, tai buvo susijęs su e, ryšiais tarp šių šalių, pietų ir šiaurės Korejos iki 89 metų. Mes padiskutavome apie susitarimą ir mums susidarė toks įspūdis, kad nėra vykdoma tinkama susitarimo įgyvendinimo stebėsena. Nebuvo laikomasi visų taisyklių. Būtų tikrai galima pagerinti susitarimo įgyvendinimą. Na ir Koreja sakė, kad sustarime nėra dalies skirtos investicijoms arba nėra skyriaus skirto investicijoms. Ir taip pat e, buvo norėta pakeisti tiesioginio e, siuntimo taisyklę Direct Shipping Clause. E, tik tiems produktams, kurie tiesiai atkeliauja iš Pietų Korejos į ES. Ir tiems produktams, kurie atkeliauja iš ES į Koreją, turėtų būti taikoma ta taisyklė, nes kai kada produktai yra transportuojami per kitas šalis, pavyzdžiui, Singapūrą. Taip pat į sustarimą turėtų patekti ir um, įrenginiai, mašinų atsarginės dalis. Mes parengėme ataskaitą apie šią, šį vizitą. Na ir galbūt mūsų pranešėjas norėtų pateikti papildomų pastebėjimų. Prašom. Dziękuję, panie przewodniczący. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už puikią organizacija šios išvykos ir pirmininkui asmeniškai ačiū už mm, labai gerą vadovavimą delegacijai. O ypač sekretoriatui, patarėjams, tiems, kas organizavo e, šią išvyką, norėčiau ypatingai padėkoti, nes viskas buvo puikiai organizuota ir ne vien techniniu požiūriu, bet e, ir iš esmės, kalbant apie uh, turinį susitikimų. Tai, kai buvo parengti partneriai, su kuriais mes bendravome, visas organizavimas patvirtina, kad e, tokios delegacijos turėtų vykti, jeigu norime, kad e, geriau įsivaizduotume, kokias pasiekmes lemia mūsų veikla čia Bruselėje, kaip mūsų darbas atsispindi kitur. Kalbant apie šią sutartį ir apie mūsų partnerių vertinimą, susitarimo ne visada sutampa su tuo, kas sakoma čia. Čia tie vertinimai daugiau tokie radikalūs, griežtesni, kartais e, išsakoma kritinių pastabų, o ten bendraudami, atvirai pasakysiu, ir girdėjome ir jautėme, kad e, yra apskritai pasitenkinimas šiuo susitarimu, jo pasirašymu ir įgyventinimu. Ir tai patvirtina mūsų nuomonę ir mūsų poziciją dėl šio susitarimo. Ir antra, kas dar buvo gerai, kalbant apie organizavimą ir vizito mm, surengimą, tai kad mes iš principo susitikome su tomis visomis grupėmis, kurios yra mm, įtrauktos į susitarimą, kurios bus mm, naudos gavėjos su to susitarimo, taip sakykime. Uh, Buvo e, kalbama su oficialiomis e, institucijomis ir priekybos ir žemės ūkio ir užsienio reikalų ministerija. O kita vertus, mes e, bendravome ir su verslo atstovais, Korejos verslo atstovais. Ir, kas mano nuomonė itin įdomu, tai kad bus susitikimas ir su Europos verslo atstovai, kurių įmonės e, įsisteigusios arba vykdo veiklą Korejoje, ar turi mm, ekonominių ryšių su Koreja. Taigi, iš tikrųjų, galbūt ne vien e, į Briuselio e, poziciją reikėtų žiūrėti, ar tai, kas sakoma čia, bet e, įsiklausyti ir kitą pusę ir susitikti mums buvo svarbu su nevyriausybinio organizacijų atstovais, kuriems galbūt netai paprasta ateikti čia į Briuselį. Taigi man asmeniškai buvo įdomu tikrai dalyvauti tose susitikimuose, nes mes išgirdome tai, į ką reikia atsižvelgti vėlesniais mūsų santykių su Koreja etapais. Uh, Ir kas yra svarbu e, šio susitarimo mm, rėmoje, tai, e, e, rėmose, ypač tai, kas yra susijęs su darbo aplinka ir su nevyriausybinių organizacijų vaidmeniu. Aš iš tikrųjų sveikinu šį susitarimą. Ir pirmiausia, turėdamas galvoje ne vien statistinius duomenys, nes reikia mokėti juos perskaityti, kad būtų galima teisingai suprasti, uh, yra, koks yra tas e, teigiamas poveikis aboms šalims ir kiek tas teigiamas poveikis yra e, paties susitarimo padarinys e, ir kiek galbūt platesnio konteksto ekonominių reiškinių padarinys, to kaip keitėsi ekonomika per pastarosius penkis metus ir kaip, kokie buvo galbūt pasauliniai pasaulinės tendencijos, bet e, į tai nesigilinsiu. Jei pažiūrėtume į makroekonominius duomenis, taip pat e, bendraujant su suinteresuotomis šalimis, mano nuomonė ir Europa, ir Koreja turėtų tikrai džiaugtis e, susitarimo rezultatais. Bet, aišku, svarbu galvoti apie tai, kokie mūsų tikslai. Ar mes kalbame apie uh, E, tokį proaktyvų požiūrį į verslą, ar remiame demokratinius visuomeninius procesus, ar kalbame pirmiausia apie rinkos žaidimo taisyklės. Ir galime daryti išvadą, kad kai kurie klausimai susiję su darbo teisėmis ir visuomenės dalyvavimu tokio susitarimo įgyvendinime gali kelti tam tikrų abejonių. Yra lūkesčių iš abiejų pusių. Ir lūkesčiai išsakomi kiekviename susitikime, ką Koreja sako susitikimuose, tai, kad reikėtų pakoreguoti susitarimą e, būtent e, investicijų apsaugos nuostatas. Ir mano nuomonė, bus būtina spręsti šį klausimą, bet tai bus nepaprasta, nes ir ES dabar e, kaip tik keičia požiūrį į tokio tipo susitarimų nuostatas, būtent tokias nuostatas tarptautinėse susitarimuose. Taigi mes kažkaip turėsime spręsti ir tos visuomeninius klausimus, apie kuriuos kalbėjau. Dar daug tikrai galėčiau pasakyti apie tai bet e, turite ir nuomonę raštu. Norėčiau tik pasakyti, kokie numatomi tolesni mūsų veiksmai per artimiausius kelis mėnesius, nes jeigu pirmininkas ar kiti kolegos norėtų kažką pasiūlyti, tai aišku, į viską atsižvelgsime. Taigi, planuojame Liepos mėnesį 13-14 Liepos keistis nuomonėmis mūsų komiteto posėdėje Tai būtų artimiausias darbų etapas. E, toliau 12-13 spalio bus pristatomas pranešimo projektas, taip pat mūsų komitete. Tolesnis etapas, prieš paskutinis, tai balsavimas e, dėl e, nuomonės INTA komitete 28-29 lapkričio ir galiausiai balsavimas plenarinėme posėdėje gruodžio 12-15 dienomis. Jeigu e, nepavyktų, tai tuomet 2017 e, sausį. Tai toks planas ir tiek e, norėjau pasakyti, pirmininkė. Ačiū. Labai ačiū. Ačiū už tokią išsame informaciją. Ačiū ir už tai, kad papasakojate. Uh, E, kaip yra vertinamas tas e, priekybos susitarimas. Dabar steiksiu žodį e, kolegai Šūster. Ačiū pirmininkė. Aš norėjau paminėti du dalykus, apie kurias jau buvo kalbėta. Visų pirma, tai yra darbuotojų teisės. Mes žymiai aktyviau turėtumėm kovoti už darbuotojų teisės, negu kad tai darėme praeitie. Yra būtina, kad būtų laikomasi darbo standartų. Taip pat e, būtina, kad e, būtų užtikrinta ir profsąjungų veikla. Jeigu darbuotojams kyla pavojus patekti, būti mestam į kalėjimą vien tik už priklausimą profsąjungai, tai mes turime tikrai su to kovoti labiau negu kad kažkada praeitie. Taip pat ir ataskaitoje tą reikėtų paminėti. Dar vienas dalykas tai yra investicijų apsauga. Kalbant apie Pietų Koreją ir investicijų apsaugą, tai e, mūsų nuomonė Pietų Korejos skundai yra visiškai absurdiški. Aš prisimenu ankstesnius susitarimus, pavyzdžiui, su Belgija ir aš tikrai neįsivaizduočiau, kad tokiame kontekste galima būtų toliau diskutuoti. Uh, Pietų Korėja sakė, kad pasikeitė įstatymai, dar nebuvo susidaryta galutinė nuomonė dėl naujos teismų sistemos, bet manau, kad tai tikrai nusipelno mūsų dėmesio ir diskusijų. Ačiū. Jeigu neklistu, iš viso valstybės narės yra sudariusios 22 dvišalės e, e, e, sutartis, sustarimus dėl investicijų apsaugos. Taigi tai tikrai gali padėti sukurti geresnę sistemą. Dėkoju. E, daugelis mano e, pastebėjimų jau buvo išsakyti. Aš irgi labai džiaugiuosi tuo, kad kalbant apie priekybą, sustarimas tikrai atnešė puikių vaisių. Norėčiau dar tarti keletą žodžių apie darbuotojų padėtį Pietų Korejoje. Buvo sakyta, kad Pietų Korejos darbo teisė netitinka mūsų standartų. Ypač prasta yra keliaujančių darbuotojų arba migruojančių darbuotojų situacija. Jie tarsi yra susibūrę į tam tikrą būrį, bet jų padėtis yra žymiai prastesnė. Jie turi sumokėti žmonių kontrabandininkams tam, kad galėtų patekti į Pietų Koreją. Kai jie patenka į Pietų Koreją, iš jų atimami pasai. Ir taip pat e, tie e, darbuotojai negali pakeisti darbdavio, jie labai išnaudojami, ypač žemės ūkio sektorija tokie darbuotojai turi purkšti ant žemės ūkio ant um, um, um, augalų kenksmingus produktus, kenksmingas pesticidus be jokios apsaugos. Ir mums tai turėtų būti svarbu, nes e, susitarime kalbama ir apie tokiu būdu pagamintus produktus ir priekybą jais Europos Sąjunga. Taigi mes e, turime imtis veiksmų, ES turi kažką daryti. Mes taip didžiuojame savo standartais ir jeigu norime juos ir išsaugoti, tai turime kažką daryti, keisdami padėtį šioje srityje. Dėkoju. Tuo ir baigiame svarstyti šį darbo atvarkės klausimą. Dabar eikime prie devinto klausimo. Dohok delegacija į 2016 m. metinę parlamentinės konferencijos PPO klausimai sesiją. Ta konferencija vyko Ženevoje e, šios, šią savaitę, pirmadienį ir antradienį šią savaitę. Šį kartą diskusijos konferencijoje vyko gyviau negu kad ankstesniais metais. Man susidarė toks įspūdis, kad parlamentarai iš kitų e, partnerio šalių PPO dabar aktyviau įsitraukia į šią diskusiją. Taigi jie ne tik skaitė savo iš anksto parengtas kalbas, ko gero vyriausybės atstovai tas kalbas buvo parengę, bet šį kartą e, jie ir patys kalbėjo. Taigi tai buvo tikrai malonu. Diskutavome ir su PPO e, generalinio sekretoriaus pavaduotoju. Su juo diskutavome apie PPO ateitį. E, e, Europos parlamento nariai, e, pavyzdžiui, Rubis, Scholz sudalyvavo diskusijoje. Na ir tai mums leido išsiaiškinti, kokie yra mūsų tikslai po Nairobio darbo atvarkės. Manau, kad buvo parengtas gana geras rezultatus apibendrinantis dokumentas. Tas dokumentas netrukus bus jums išplatintas. Na ir iš dokumento akivaizdu, kad e, tikrai parlamentui irgi tenka netoks ne, ne jau mažas vaidmo diskutuojant apie darbo atvarkę laikotarpį, laikotarpį po Nairobio strategijos. Na ir akivaizdu, kad reikia įvertinti ryšį tarp e, dvišalių regioninių susitarimų ir PPO taisyklių. Aš esu patenkintas tą konferenciją ir ypač džiaugiuosi tuo, kad pirmą kartą parlamentinių konferencijų istorijoje ir galbūt pirmą kartą PPO istorijoje Buvo iškeltas klausimas dėl lyčių lygybės ir priekybos. Mūsų kolegė Marija Rodrygės šį klausimą iškėlė. Ir buvo gana įdomu, e, kaip kolegos iš Indonezijos, Malazijos, e, kai kurių tarptautinių organizacijų kalbėjo apie tai, koks vaidmuo tenka moteriams priekybos susitarimuose. Tikrai buvo malonu klausytis tos diskusijos. Ir e, tos diskusijos rezultatai taip pat atspindėti konferenciją, konferenciją apibendrinančiame dokumente. Taip labai trumpai galėčiau papasakoti apie e, tą konferenciją. Kaip sakiau, netrukus gausite dokumentą. Gal kažkas iš delegacijos narių norėtų ką nors pridurti, ponas Riubikį. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau padėkoti Europos parlamentas kartu su tarptautinėmis parlamentarų organizacijomis tikrai dirbo ne vienerius metus. Konferencijoje gausiai dalyvavo atstovai iš įvairių šalių ir pamatėme, kad vis daugiau yra susidomėjusių šią konferenciją. Ir iš tikrųjų tai tapo daugia šalia konferencija. Uh, Aš noriu dar pridurti, kad buvo keltas ir Brexit, tai yra Junktinės karalystės galima pastraukimo iš ES klausimas. Buvo teirautasi, kokias pasiekmes tai gali turėti ES. Aišku, viskas priklauso nuo to, kokį modelį pasirinks Junktinė karalystė. Taip pat buvo minėta ir migracijos krizė. Mes stebėjome, kokios yra tendencijos PPO. Iš tikrųjų, ir šiais klausimais vyko be galo įdomios diskusijos. Dėkoju. Ar dar kas nors pagėdautų žodžio? Thanks a lot. Now we switch to point 10. Ah, then we switch to point 10. Tai perikime prie dešimto punkto ES ir Kinijos susitarimas dėl nuolaidų pakeitimo Kroatijos Respublikos sąraše, jei stojant į ES. Ponas Rinkler yra pranešėjęs šio klausimo ir aš iš karto jums suteikiu žodį. Ačiū pirmininkė. Kolegos, prisijungus Kroatijai prie ES, muitų sąjunga prasiplėtė. Taigi ES pagal PPO taisyklės e, turi baigti e, dėrybas e, dėl pakeitimų įstojus Kroatijai. Reikia priimti sprendimus dėl kompensacinio sureguliavimo. Mm, šis sureguliavimas turi būti atliktas, jeigu būtų padidintos tarifo normos atitinkamai valstybei nariai ir viršytų PPO ribas. Komisija pradėjo mm, dėrybas 2013 Liepos mėnesį ir po šių dėrybų komisija tarybai pasiūlė pasirašyti susitarimą, pasikeičiant laiškais e, su Kinijos Respublika ir atskirai. Taip pat e, tarybai buvo pateiktas pasiūlymas e, dėl susitarimo sudarimo pramoninėms e, prekiams e, būtų taikomas šis e, susitarimas, oro kondicionavimo prietaisams, taip pat kai kuriems žemės ūkio produktams padidinta žemės ūkio produktų kvota ir komisija turi vadovautis naujų reglamentu kvotos bus, naujas kvotos bus nustatytos česnakams ir pievagrybėms. Ir pagal GAT 14 straipsnį Kinija turi mm, teisę mm, į ankstesnių e, turėtų teisių atkūrimą. Ir Šis procesas e, apskritai rodo ES pasirengimą vadovautis PPO e, režimu. Užsienio reikalų komitetas taip pat parengė savo teigiamą nuomonę šiuo klausimu. Taigi aš ir mūsų komitetui, ir parlamento plenariniai sesijai patvirtinti ir suteikti pritarimą Ačiū ir dabar suteiksiu žodį šešėlinėms pranešėjams. Aleksija, pirmiausia. Ačiū, kadangi tai yra labai techninis dosie, aš neturiu kažkokių tai papildomų pastabų, pritariu tam, kas buvo pasakyta ir pritariu tam, kad būtų sudarytas toks susitarimas. Ema, ECR taip pat pritarė pranešėjai, manome, kad reikėtų pritarti. Puiku, ponas Lemstė ne, nėra. Ponas Bugneri, manau, kad tikrai nėra problemų, mes suteiksime savo pritarimą. Kitų prašymų pasisakyti nėra, taigi žodis komisijai. Ačiū pirmininkė, norėčiau padėkoti pranešėjui už darbą su šiuo failu. Ir pasakysiu, kad tai yra labai svarbus žingsnis visame e, procese, darant tam tikrus pakeitimus, Kroatijai prisijungus prie ES ir tikiuosi, kad visas procesas vyks sklandžiai. Ačiū. Patvirtinsiu, kad ponas Brok iš AFET komiteto atsiuntė man laišką, kuriame sako, kad e, jis pasirengęs taip pat pritarti šiom susitarimui. Ponas Vinklė, ar norėtumėte dar pasisakyti? Gal apibendrinsite? Ačiū, norėčiau tik padėkoti šešėlinėms pranešėjams už paramą. Uh, Terminų teikimo terminas Birželio 17 diena penktadienis iki 6 valandos vakaro. Toliau 11 punktas mūsų darbo atverkėje - AKR ir ES santykių ateitis po 2020 metų. Po, ta, po to, kai pasibaigs kotonių susitarimo galiojimas. Deve rengia atitinkamą nuomonę šiuo klausimu ir mes rengiame taip pat nuomonę. Ponas e, Petro Silva Pereira yra mūsų pranešėjas, jo šiandien čia nėra, bet e, kolega jį pakeis. Pedro yra Vindhuke, dalyvauja AKR parlamentinėje asamblėjoje. Aš perskaitysiu dabar jo pateiktą pranešimą. Jis sako, kad dabartiniais AKR ir ES susitarimas yra vertingas pasiekimas, kurį reikia apsaugoti ir išsaugoti. Yra trys pagrindiniai ramšiai, kuriais remiasi kotonių procesas. Ir mes turėtume išlaikyti e, šią struktūrą busimame susitarime. Gegužės mėnesį įvyko neformalus apsikeitimas nuomonėmis su politinėmis frakcijomis. Kalbėjome apie susitarimą, buvo pripažinta, kad jis yra labai svarbus. Santykiai su AKR šalimis užmeigsti 75 metais ir vėliau buvo pasirašytas kotonių susitarimas, kuris baigs galioti 2020 metų vasario mėnesį. Šiemet bus paskelbtas kotonių susitarimo vertinimas. Bus um, įvertinta, ar susitarimas pasiekė užsibrieštų tikslų ir bus pateiktas rekomendacijos ateičiai. Vertinimas bus labai svarbus etapas diskusijose apie e, tolesnius santykius po kotonių susitarimo. Kalbant apie priekybos dalį, norėčiau pabrėžti, kad labai svarbu įsiklausyti į AKR e šalių nuomonę apie būsimą struktūrą. Šį vakarą baigsis AKR e ir ES parlamentinės asamblėjos susitikimas ir pagrindinis klausimas yra kaip tik tolesni abiejų šalių santykiai po 2020-ųjų. AKR pateikė savo pranešimą apie mm, būsimą apie santykius po 2020-ųjų, kalbant apie mm, priekybos aspektą, noriu pasakyti, kad AKR yra labai svarbus ES priekybos partneris. Ir kad labai didelė prekių apyvarta tarp AKR ir ES. Mm, žinote, kad e, buvo padaryta daug, kad AKR atitiktų pasaulio priekybos organizacijos taisyklės, e, bet kol kas yra taikomas, e, taikomi skirtingi režimai. Regioninės priekybos režimas, viskas išskyrus ginklai režimas um, ir GSP arba GSP plus režimas. Kalbant apie AKR ir ES santykių ateitį po 2020-ųjų, nuomonės projekte išsakomi šie teiginiai. Pirmiausia, mes turime siekti veiksmingos uh, sistemos po kotonių, kuri atitiktų kylančius uždavinius, kad AKR prisimtų iniciatyvą ir kad būtų paisoma tvaraus vystimosi tikslų. Taip pat turi būti e, peržiūrėtas peržiūrėti visi priekybos susitarimai ir bendradarbiavimo susitarimai ir turi būti siekiama mažinti skurdą. Trečia, žinote, kad EKR partnerystės susitarimas leidžia e, ar reglamentuoja santykius su visomis 79 AKR e, e šalimis. Būtina stiprinti ekonominius santykius su šiomis šalimis, konkrečiai paslaugų sektoriuje, kaip siūloma strategijoje priekyba visiems veiksmingos priekybos politikos link. Taip pat manau, kad svarbu siekti darbo vietų kūrimą, skatinti regioninę integraciją, Šalia kitų elementų tai yra labai svarbus um, elementai AKR ir ES santykiuose. Taip pat e, turi būti privalomas tvaraus vystimosi nuostatos, taip pat turi būti paisoma žmogaus teisų apsaugos nuostatų, turi būti peržiūrėtos šios nuostatos tokios, kokios jos yra kotonių susitarime, kad jos ir toliau veiktų po 2020 metų. Taip pat e, noriu pabrėžti pilietinės visuomenės vaidmenį E, ji turi būti įtraukta į procesą po kotonių. E, būtina taip pat užtikrinti AKR ir ES santykių stebėseną ir siekti e, vėlgi vystimosi tikslų, tvarus vystimosi tikslų siekimo. Turi būti užtikrinta parlamentinė stebėsena Pernai Adisabeboje buvo prisimti finansavimo įsipareigojimai. ES buvo paprašyta užtikrinti atitinkamą finansavimą mm, susijusi su prekyba, gebėjimų stiprinimu ir globalių bei regioninių vertės grandinių e, sustiprinimu. Ačiū visiems uždėmesi ir ačiū šešėlėms pranešėjams už darbą su šiuo failu. Ačiū Davidai, dabar suteiksiu žodį šešėlėms pranešėjams. Pirmiausia, ponas Entfeld, EPP. Dziękuję bardzo. Ačiū. Mano nuomonė, tai yra sudėtinga tema. Todėl, kad e, iš tikrųjų praėjome ilgą bendradarbiavimo laikotarpį ir ES teikia didelę paramą EKR šalims. Ir ES buvo tikrai aktyviai įsitraukusi į susitarimo įgyvendinimą. Dar porą metų liko galioti kotonių susitarimui. Bet svarbiausia yra tai dabar, kad turi būti mm, parengta nauja susitarimo versija po mm, kotonių susitarimo pasibaigimo. Taigi ties tuo turėtume sutelkti visą dėmesį. Turime parengtą nuomonę ir ta nuomonė yra tikrai gerai subalansuota, čia yra paminimi visi svarbiausi klausimai. Vertinant praeitą kelią ar kalbant apie dabartį, paminėta tai, kas yra svarbiausia, bet galbūt labiau reikėtų akcentuoti ateities poreikius. Kalbant apie likščiolinį bendradarbiavimą su AKR ir apie perspektyvas, svarbiausia reikėtų pagalvoti apie investicijas skirtas vystimuisi, nes ši sritis, mano nuomonė, na ir nekalbu čia dabar apie nuomonę, kalbu bendrai apie susitarimą tarp ES ir AKR. Antras klausimas yra toks, ar mm, mes vienodai turėtume traktuoti visas AKR šalis. Beveik 80 jų yra, man atrodo, kad jos visos skirtingos ir mes turėtume jas žiūrėti kaip į skirtingas. Taigi po 2020-ųjų turėtume peržiūrėti ES poziciją mm, atskirų šalių atžvilgių. Taip pat e, manau, kad reikėtų taip pat e, pagalvoti, apie tai, kiek veiksmingai liki šiol įgyvendinamas susitarimas ir kokie pasiekti rezultatai. Galbūt e, mes neturėtume čia būti super labai patenkinti. Pasinaudosiu, pasinaudau progą prieš porą dienų, aš pasiūliau tam tikrų pakeitimų šiai nuomoniai kuri, man atrodo, yra tikrai teisinga, gera, bet būtų gerai ją papildyti galbūt ir įrašyti tokius teiginius ar tokius vertinimus, kurie galėtų būti naudingi, galvojant mums apie ateitį ir apie susitarimą po 2020 metų. Nes man atrodo, kad pagalbos teikimo būdas, net paties termino tokio nenorėčiau mm, vartoti kaip pagalbos teikimas. Sakyčiau, ES įsipareigojimas dalyvauti e, siekiant AKR šalių vystimosi, gal taip teisingiau reikėtų sakyti. Taigi, kol kas e, yra tikrai na, pasenę anachronistiniai metodai. Galbūt reikėtų galvoti apie tai, ar tokias formas reikėtų toliau taikyti ateityje, nes tai neduoda tinkamų rezultatų ir AKR šalims, Ir tai taip pat neleidžia atskiroms ES valstybėms narėms aktyviau įsitraukti į AKR, e į bendradarbiavimą su AKR e šalimis. Tose šalise labiau e, pradeda dominuoti kitos pasaulio šalis, kurios labiausiai, aišku, akcentuoja verslą negu tų šalių vystimasi, bet matome, kad jų buvimas vis pastebimesnis. E, tose šalise ir mes turime į tai atsižvelgti. Taip pat, aišku, svarbu toms šalims padėti ir priemonės reikia parinkti taip, kad jos e, ne mūsų sąžinę apramintų, bet e, sutiktų labai konkrečius rezultatus toms šalims, kad būtų kūriamos naujos darbo vietos, kad būtų užtikrintas visuomenės vystimasis kad didintų konkurenci, konkurencingumas regioniniuose, subregioninėse e, rinkose, jau nekalbant, jeigu ne pasaulinėse rinkose. Taigi tai yra sritis, kurios, na, matome, kad daug finansavimo reikalauja, bet rezultatų geresnių kol kas čia trūksta. Ačiū. Ačiū, Ema. Uh, well, uh, thank you, uh, for... Dėkoju už nuveiktą darbą. Man atrodo, tikrai jo buvo nemažai rengiant šią nuomonę. Man labai svarbu, kad e, santykiai su AKR šalimis e, remtųsi prekyba, o ne parama. Ir šios šalis turėtų turėti prieigą prie prekybos ir pati prekyba e, turėtų joms užtikrinti tvarų augimą. Uh, post kotenų e, peržiūrant turėtų ties tuo ir orientuotis. Ne papildoma pagalba, turėtume galvoti labiau apie tai, kad šios valstybės turėtų gebėti stiprinti e, gebėjimus, e, užtikrinant tinkamą E, prekybą. Tai tikrai pritariu nuomoniai, taip pat e, iškeltiems punktams. Kelis dalykus norėčiau pabrėžti. E, efektyvi postkotonų sistema turėtų galvoti apie korupcijos, kovą su korupcija, taip pat skaidrumo didinimą ir reikėtų tikrai tą pabrėžti, tos šalis turėtų tikrai kovoti su korupcija, kad rinkos būtų labiau liberalizuotos ir būtų pasinaudojama prekybos pranašumais. Taip pat abipusė liberalizacija yra tikrai labai svarbi šiems santykiams užtikrinti, tačiau ji turėtų kartu eiti e, koja kojon su infrastruktūros plėtra bei gebėjimų stiprinimu siekiant e, pasinaudoti eksporto rinkomis. Taigi, manau, kad vienas labai svarbus dalykas, kurį reikėtų pabrėžti, kuris šiek tiek buvo galbūt pražiūrėtas e, pranešėjo, tai yra tvarios plėtros samprata. Taip, plėtra yra labai svarbi, bet mes nežinome, kaip e, ji bus įgyvendinama. Tai yra per daug sudėtinga nuostata, man atrodo. Tai neaišku, ar mums iš tikrųjų reikėtų e, įdėkti tuos e, perteklinius reikalavimus, kad jį veiktų geriau. Bet aš suprantu, kad mums reikėtų skatinti tokių susitarimų naudą bei darbą, kuris buvo nuveiktas per kotonų susitarimus. Ir turime dirbti kartu tam, kad e, tie kompromisai būtų pasiekti. Dėkoju. Emot. Dėkoju, pirmininkė. Aš pritariu kolegoms, taip pat e, pranešėjai. Tai iš tikrųjų buvo e, labai e, svarbus pranešimas ir nuomonė. Nuomonės parengimas tikrai yra puikus atskaitos taškas, kalbantis apie AKR bei ES šalių santykius ir jų plėtrą. PPO ataskaita buvo pateikta, kalbėjote apie konferenciją, kurioje dalyvavote. Labai svarbu, kad šalis dalyvaujančios tokiuose um, santykiuose taip pat būtų ir papo narės. Taip pat labai svarbu, kad ehm, būtų konkretus parodytas indėlis, e, formuojant e, ateities santykius, kurie pasitarnautų taip pat taip ir e, visoms 28 valstybėms šalims, taip pat ir E AKR valstybėms. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad kai kalbame apie kontekstą, tai yra ir plėtros tikslai, ir jungtinių tautų e, darbas nuveiktas žmogaus teisų e, nuostatoms užtikrinti. Ir tą reikia taip pat pabrėžti, nes tai apsprendžia tai, kaip mes ateityje galėsime prisidėti prie demokratijos sistemos kūrimo, taip pat tvarios plėtros kūrimo. Mes norėtume pabrėžti, kad e, kai kurio ir jie pagrindiniai punktai turėtų būti irgi įtraukti, skatinant e, ateities santykius, postkotonų susitarimas turėt, neturėtų, o privalėtų pasiūlyti tinkamą sistemą, kurioje veiktų tolygus partneriai ir būtų aptariami e, sąžiningos priekybos aspektai, sąžininga priekyba kaip po tokia. Ir šiuo požiūriu mes turėtume e, atsižvelgti į priekybos liberalizavimą, kuris nėra tik teigiamas dalykas e, tvariai plėtrai, jis turėtų būti susijęs su tvaria plėtra ir būti neatsiejama jo dalis. Taip pat reikėtų pabrėžti mūsų norą e, užtikrinti privalomus e, instrumentus. E, e taip pat verslas neturėtų būti nebaudžiamas, kai yra pažeidžiamas žmogaus teisės. Taigi norėčiau pakviesti ir kitų komitetų e, atstovus pasisakyti ir pažiūrėti į tuos horizontalius klausimus, kurie yra susiję su priekyba, priekyb, bendradarbiavimu, priekybos klausimais. Taip pat labai reikėtų pabrėžti, kaip ir sakoma, e, tvarios, tiks, e, tvarios plėtros tiksluose, tų, kad reikia e, priimti tokius sprendimus, kurie nepažeistų žmogaus orumo. Taip pat reikėtų skatinti e, e, mo, mokesčius, suvokimą e, apie skolos e, tvarumą, taip pat mobilizuoti vietos e, išteklius ir kalbant apie Ženevos susitikimą, e, ta tema tikrai buvo labai įdomi reikėtų ir toliau kovoti su korupcija. Jau nemažai atstovų paminėjo tą klausimą. Tokiu būdu mums reikėtų daugiau diskutuoti dėl ateities santykių ir atspindėti demografinę plėtrą ir demokratinę plėtrą regionuose. Mes norėtume padėkoti pranešėjai, taip pat mes pritarėme tiems klausimams, ir pateiksime pakeitimų ir tikrai e, tikimės konstruktyvaus bendradarbiavimo. Dėkoju. Dėkoju pirmininkė. Man atrodo, tai, ką norėjau pasakyti, daug kas jau buvo pasakyta. Norėčiau pasinaudodamas galimybę pabrėžti partnerystės svarbą bei tą darbą, kurį dėjo pranešėjai, ponas Pereira ir kiti. E, tikrai ataskaitoje išlaikoma pusiausvėra, porą pakeitimų e, pateiksiu, bet tai iš tikrųjų nepaprieštaraus visos ataskaitos dvasiai. Manau, kad ji iš, tikrai yra labai subalansuota, bet pirmasis punktas dėl e, pasaulio e, iššūkių. E, mes susidurime ne tik su naujai iškylančiais iššūkiais, bet taip pat reikėtų paminėti ataskaitoje, kad e, reikia galvoti apie skurdo e, mažinimą. Buvo kalbama apie mažinimą, e, aš norėčiau kalbėti apie visišką skurdo panaikinimą. Taip pat e, įmonių socialinė atsakomybė, jos svarba. Čia yra kalbama apie tai, apie pilietinės visuomenės atsakomybę, bet reikėtų paminėti ir įmonių socialinę atsakomybę. Įtraukti įmonės. Kai kalbame apie vertę, reikėtų paminėti ir apie tvarę plėtrą. E, mes minime plėtrą, bet netvarę plėtrą atoskaitoje. Dėl to norėčiau pasiūlyti pakeitimą šiuo požiūriu. Ponas Pereira paminėjo ataskaitoje ir e, jungtinės parlamentinės asamblėjos svarbą diskusijose ir ji tikrai yra labai svarbi, kai kalbame apie tokią partnerystę. Taip pat labai svarbu, kad Europos parlamentas E, tikrai tos klausimus spręstų bendra parlamentinė asamblėja. Yra labai svarbi organizacija e, užtikrinanti AKR ir ES bendradarbiavimą. Be išsakytų pastabų tikrai pritariu ataskaitai su tais mano paskelbtais pakeitimais. Dabar suteiksiu žodį komisijai. Turime du komisijos atstovus iš skirtingų generalinių direktoratų. Visą laiką puiku e, sulaukti net dviejų nuomonių iš komisijos. Dėl, dėkoju, laba diena. Nereikia net turbūt kartoti, kad santykiai e, tarp ES ir AKR yra tikrai uh, jau seniai besivystantis ir kotonų susitarime e, yra apžvelgiami skirtingi veikėjai, skirtingi tų santykių pobūdžiai, bet mes bandome vertinti, kas dabartinėme susitarime yra gerai, kas ne, galbūt kas netinkamai veikia. Tikiuosi pateiksime savo nuomonę Liepos mėnesį. Žinome, kad e, e, buvo ir Paryžiaus susitarimas Taip pat mes e, bandome prisidėti prie skurdo panaikinimo, saugumo klausimų, bet aišku, e, dar reikia daug ką nuveikti. Kalbant apie e, ateities santykius, kokie jie turėtų būti, jie turėtų išties remtis bendrais interesais, ES bendrais interesais, ieškoti bendru atskaitos taškų. Kotonų yra ne tik plėtra, reikėtų tą galbūt pabrėžti, kad mes kalbame apie e, tolygių partnerių bendradarbiavimą. Tie klausimai, kurie yra įtraukti, yra e, taika, priekyba, ekonomika, e, migracijos, globalizacijos klausimai. Tai yra tos temos, kurios yra apžvelgtos, reikėtų taip pat atsižvelgti ir į AKR bei ES pokyčius, pokyčius juose, nes e, tos šalis yra e, ne, ir organizacijos netokios, kaip buvo 2000 metais, taigi pateiksime gairias e, ir aišku, reikia atsižvelgti į tvarios plėtros tikslus ir taip pat norėtume paskelbti, kad Europos susitarimas dėl plėtros bus taip pat susijęs su šio dokumentu ir tai tikriausia įtakos ateities santykių plėtrą. Mes taip pat bandėme pagalvoti, kaip galbūt e, turėtume tą padaryti. E, papildomumo ir subsidiarumo principai šiuo požiūriu yra labai svarbus. E, regioninis žemynų lygmuo, AKR lygmuo yra labai svarbus. Mes turėtume pagalvoti, kokius interesus, turi, kokiu lygiu turėtume iškelti. Tikriausia, nacionalinis lygmo yra tas, kuris geriausia veikia. Reikėtų pagalbėti ir apie priemonės, pasiremti geriausios praktikos pavyzdžiais, bei pagalvoti apie tai, kokius e, veikėjus įtrauksime į šią partnerystę. Kalbame apie pilietinę visuomenę, privatų sektorių. Tai E, šie yra pagrindiniai kertiniai asmenys, e, akmenys e, šiam pasiūlymui, kuriuos, kurio tikime sulaukti iki metų pabaigos. Dėkoju, o dabar kolega. Dėkoju pirmininkė, labas vakaras visiems. Labai trumpai pasisakysiu dėl keleto nuomonės punktų, kurie buvo susiję su IPA. Mes esame už teisiškai privalomus e, tvarios plėtros tikslus ir nuostatas, reikėtų išlaikyti ir žmogaus teisų nuostatą. Taigi e, mes e, norėtume tuos dalykus išlaikyti. Dar taip pat norėčiau pabrėžti vieną punktą nuomonėje dėl kurio mes dirbame, tai yra pilietinės visuomenės įsitraukimas. Šyrit aptarėte e, pilietinę visuomenę, jos įtraukimą ir manome, kad e, komisijai gyvendinant į pabai tai bus labai svarbu, netgi ir kalbant apie kotonų sustarimą. Dėkoju, David. Tai jūs norėtumėt e, dar pasisakyti. Labai trumpai norėčiau tik pabrėžti tai, ką pasakė komisija. Pedro e, nuomonė e, nėra, nuomonė nėra įtrauktas privalomas tvarios plėtros tikslas. Nuomonė yra kalbama apie prekybos aspektus ir nuomonės autoriai daugiausia dėmesio skiria priekybos e, klausimams. Nebuvo iš tiesų e, kalbėta tik aišku apie priekybą, buvo kalbėta apie tai, kad reikia stiprinti priekybos e, santykius. Tai yra strategija, kuri padeda AKR šalims prisijungti prie pasaulinės priekybos sistemos. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad labai E, stipriai yra pabrėžiama ir teisingai, kad AKR turėtų išlikti tokia, kokia ji yra. Nežinau, ar tai turėtų būti atskira dis diskusija ar ne, bet čia yra kalbama apie tai, kad AKR turėtų išlikti e, vienas partneris, kaip viena organizacija. Taip pat yra trys ramščiai, e, kalbant apie e, šios santykius ir priekybą, yra vienas iš tų ramščių. E, ir tai turėtų būti galbūt pagrindinis e, ramstis santykiuose su AKR. Dėkoju. Taigi, rekomendacijos projekto patvirtinimas, prieimimas yra 13-14 e, e, birželio, iki 21 birželio, 6 valandos vakaro pateikite visus pakeitimus ir pasiūlymus. Ir komiteto posėdėje Birželio pabaigoje aptarsime šį klausimą. Taigi, dėkoju kolegos. Dabar atsitiko tokia išskirtinė situacija, mes pabaigėme anksčiau nei tikėtasi, taip beveik niekada nebūna. Ir žinoma, mūsų posėdis, viešasis klausimas prasidės pusę penkių. Dabar bus 14 minučių pertrauka ir pradėsime tiksliai 16.30. Taigi galite tikrai spėti nueiti, e, nusipirkti kavos ir sugrįžkite į klausimo pradžią.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

Ponios ir ponai, kolegos, man tikrai didžiulė garbė pasveikinti Jūs e, šiame viešajame e, klausime, kurį organizuoja Tartutinės priekybos komitetas. Šiandien kalbėsime apie ES priekybos e, politiką, pasaulinių vertės grandinių tvarumo kontekste. Aišku, mes esame už tvarumą ir norime, kad tvarumas būtų įtrauktas į e, pasaulinės vertės grandinės. Tai yra mums labai svarbus klausimas. Esu įsitikinęs, kad priekybos pasaulis per pasarosius 20 metų labai pasikeitė. Ir tikriausia, Davido Ricardo modelis nėra jau toks naujas. Taigi mes jau nebesikeičiame prekiamis, mes vis labiau ir labiau keičiamės tarpinės grandies produktais. Jie yra susijęs su pasaulinio nevertės grandinė. 75 procentai visų mūsų e, prekių ir produktų yra susijęs su pasaulinė vertės grandinė. Dėl to mums reikia peržiūrėti prekybos politiką, Ir tikrai reikia pakalbėti, ar susitarimai prekybos turėtų būti tarp valstybių, ar labiau reikėtų kreipti dėmesį į pasaulinę vertės grandinę. E, mes e, taip pat su taryba e, visai neseniai kalbėjome apie pasaulinę vertės grandinę, pradedant nuo šachtos iki uh, baigiant e, sumanaus telefono. Sumanus telefonas yra puikus pasaulės vertės grandinės pavyzdys kuriame yra e, tiek plastikiniai, tiek metaliniai elementai. Tai puikiai parodo kelionę, e, kurią mobilusis telefonas nukeliauja, net 32 turbūt tūkstančius kilometrų iki paties vartotojo. Taigi tai yra tokio produkto pavyzdys, kuris nukeliauja visą pasaulinę vertės grandinę ir mūsų rinkėjai visuomenė reikalauja atskaitingumo iš reguliavimo institucijų, taip pat verslo įmonių. Dėl to man tikrai labai malonu aptarti šį klausimą su ekspertais, taip pat kolegomis iš plėtros komiteto. Vertės grandinė e, labai yra svarbi ypač e, rūbų sektoriuje, Wana Plaza strategija buvo pateikta prieš trejus metus. Taip pat prisimename, kad įvyko e, Bangladeše e, didžiulė tragedija šiame sektoriuje ir buvo kalbama apie tai, kad e, tekstilės ir rūbų sektoriuje galbūt priekyba nėra toj pagrista sąžiningais principais. Iš dėvė komiteto bus pateikta nuomonė ir priekybos komitetas irgi ją palaiko. Taip pat reikėtų pakalbėti apie maisto ir žemės ūkio sektorių, tai yra besivystantis, augantis sektorius. Čia kalbame apie tvarumą e, pasaulinėje vertės grandinėje, ypač kalbant apie darbo jėgą. Taigi, netgi G7 e, vadovų sustikime buvo kalbama apie pasaulinės vertės grandinės skaidrumą, kad jis yra nepakankamas, kad reikia tikrai įdėti daugiau darbo. Ir tą reikia aptarti šiandien. Ar priekybos taisyklės, verslo praktika turėtų būti tvari tiksliau reikėtų atsakyti į klausimą, kaip to tvarumo pasiekti. Šiandien e, pas mus atvyko e, garbus ekspertai, pirmasis kalbėtojas e, arba kalbėtoja ir yra iš generalinio prekybos direktorato, iš Europos komisijo, Sandra Galina, ji yra tvarios plėtros direktorė. Ji yra komisijos ekspertė. Visų pirma, suteiksime žodį jai. Penkios minutės. Dėkoju pirmininkė. Labas vakaras visiems, tikrai smagu būti čia. Dabar pakalbėsiu apie tai, kas yra svarbiausia. Pasaulinės vertės grandinės neturėtų tapti priemonėmis e, to, e, kad mes nesuvokiame, kaip yra gaminamos prekės neturėtum e, jos e, tapti visiškai neskaidrios ir neaiškios. Čia kalbame ne tik apie mažus ar didelius e, didžiosius gamintojus. Mes turime galvoti apie tą skaidrumą, kurio reikalauja klientai. Mes turime kalbėti apie įmonių socialinę atsakomybę, tinkamą verslo praktiką, nesvarbu kaip tai pavadintume. Tai yra tikrai labai sudėtingas klausimas, kuris yra susijęs su daugeliu veikėjų. Yra ir išorės dimencija, aš esu iš generalinio prekybos direktorato ir atstovauju išorės dimensijos elementams, bet taip pat reikėtų pakalbėti ir apie generalinį EFKO direktorato iš komisijos. Tai yra taip vadinamasis tas vidaus lygmuo, kuriame yra kalbama apie atsakingą verslo praktiką. Taip pat e, trečiosiose šalise taip pat yra ir vidaus dimensija. Ir, ir už tai yra atsakingas generalinis e, plėtros ir augimo direktoratas. Ir aišku, kartais e, nežinome, kas daro ką. Tema yra aktuali ir niekas nežino, kas komisija už tai yra atsakingas. Ta miniu, kadangi e, su to yra susiję nemažai politikos krypčių. Aišku, trūksta tam tikrų politikos krypčių, kurie yra susiję su išorės politikos dimencija. Taigi, atvirai kalbant, tai yra tikrai sudėtinga sritis, generalinis priekybos direktoratas, kuriam atstovauju, labiau nei kad atstovaučiau komisiją, turi atitinkamų priemonių ir mes tengiamės jomis tinkamai pasinaudoti. Vėliau apie Bangladešo klausimą pasisakysiu, e, jį iškėlėte, galėsime pasikalbėti apie tai. Kaip jau ir sakiau, šis klausimas yra sudėtingas, sistema yra sudėtinga, mes kaip generalinis prekybos direktoratas e, siekiame vienšalio, daugia šalio ir dvišalio um, elemento. Ir suma, šalia manęs sėdi kolegos ir mes tengiamės skatinti tokį atsakingą verslo e, modelį, elgesį, kuris laikosi to, tų sąžiningų darbo jėgos standartų, dvišalė dimensija. Mes e, įtraukiame tvarios plėtros nuostatas, aišku, siekiame uh, tobulėjimo ir taip pradedame tikriausią savo darbą. Mes aktyviai dalyvaujame daugia šalėme forume, ten, kur siekiame paskatinti ir pagerinti savo dalyvavimą, kadangi viena Europa nieko nepasieks. Kuo daugiau uh, kreipsimės į tarptautinės institucijas, tuo bus geriau ir dėl to mes glaudžiai bendradarbiavame su Tarptautinė darbo organizacija. Neminėsiu visų programų, e, kuriuose dalyvaujame, bet taip pat ir bendradarbiavame su ABPO, kalbėtoja iš ABPO taip pat pasisakys e, apie visas iniciatyvas, kurias e, finansuoja ES, ypač maisto pramonės bei tekstilės rytyje ir siekiame galvoti apie tai, kad e, nepasiek, nepasiektume to socialinio dempingo. Mane vis dar e, veikia set, Sietlo trauma, e, kur nepavyko išsakyti tam tikrų idėjų. Taigi, norėčiau pastebėti, kad čia kalbame taip pat apie inovacijas ir apie iškasenas iš konfliktinių zonų, standartus, kuriuo turime laikytis. Taip pat siekiame inovacijų Bangladešo susitarime. Tikriausia, jums teko skaityti tos dokumentus, kurie buvo pateikti visai neseniai ir, man atrodo, mes dabar bandėme įtraukti nemažai nuostatų dėl e, darbo saugos taisyklių, bet kai kalbame apie darbuotojų teisės, galbūt darbo buvo nepakankamai. Mes pradėjome dėrybą su Bangladešo vyriausybė ir dabar toliau tą veiklą e, tęsime. Kas buvo svarbu, kalbant apie tą patirtį, kurią sukaupėme, mes tengiamės um, pritaikyti e, geriausios praktikos pavyzdžius. Jūs esate politikai, aš negaliu jums pateikti tų receptų, bet tas darbas mums suteikia tokias gairias, e, kaip dirbti toliau. Mes taip pat nusprendėme ir, e, ir Europos komisija uh, įsteigti sąžiningos priekybos apdovanojimą. Tai yra labai svarbu, labai svarbu, kad šioje srityje būtų tas pripažinimas, kad produktai būtų ženklinami e, taip, kaip vartotojams yra primtina čia Europoje. Taip pat reikia labai skatinti pasitikėjimą Kalbant šią prasme, mums dažnai reikia politikų pagalbos. Tokie e, technokratai kaip aš negali įtikinti vyriausybių. Privatus sektorius turėtų kalbėti su verslu, taip pat turėtų um, ieškoti rinkos, nes e, tokia yra realybė. Tačiau vyriausybė taip pat turėtų remti tas iniciatyvas ir vyriausybės vaidmuo yra labai svarbus. Mes suprantame, kad e, aplinka yra gana E, įtempta, dėl to mums reikia kitų tarptautinių partnerių. Pavyzdžiui, e, JAF padeda mums siekti pokyčių, nes pokyčiai užtrunka. Ta noriu Jums pasakyti, tikriausia esate matę tarptinės darbo organizacijos e, pastarosios konferencijos išvadas, jos yra labai svarbios, kadangi jos būtent tas nubrėžia gairias um, tas kelias, kurį turime nueiti, yra ilgesnis nei manėme, bet uh, jau matome jo pradžią. Norėčiau paminėti vieną iniciatyvą. Mes skiriame 9 milijonus uh, atsakingam verslui Azijoje. Ir tokios šalis kaip Birma, Tailandas uh, turi dalyvauti toje iniciatyvoje. Ta iniciatyva tikrai yra puikia. Taigi, bendra atsakomybė uh, reiškia pasitikėjimą. Mes e, Europoje e, tikrai nemažai dedame pastangų, bet kiti partneriai irgi turi dėti pastangas. Mes taip pat bandome jas dėti ten, e, kur jos yra veiksmingos ir daugia šalis principas veikia geriau nei viena šalis. Taip pat mes turime galvoti apie bendradarbiavimą bei skleisti mūsų mintis kitose šalise turime daugiau darbo e, nu, nuveikti su jumis bei su valstybėmis narėmis. Tai tiek. Dėkoju. Uh, uh, Labai. Ačiū. Na, kažkas vyksta ir tikiuosi, kad tai atneš teigiamų rezultatų. Ačiū Jums. O dabar perleisiu pirmininkavimą. Kolegai, kuris yra vystimosi komiteto pirmininko pavaduotojas ir jis pirmininkaus e, pirmai diskusijai. Ačiū pirmininkė. Mūsų komitetai neseniai kartu e, surengė bendras diskusijas apie seniai lauktą ES iniciatyvą apie e, pasaulinių vertės grandinių tvarumą tekstilės sektorija. Ir tikrai džiugiuosi, kad šiandien galime padiskutuoti šio svarbių klausimų. Nežinau, ar iš mūsų kažkas dar prisimena, kiek žmonių žuvo Rana Plaza nelaimėje Bangladeše. Ar kas nors prisimena, kiek tų žmonių buvo? Būtent. 1138. Bet netiek daug žmonių vis dar prisimena šią didžiulę tragediją. Prabėgo treji metai. Na ir dabar komisija per DEFCO generalinį direktoratą e, bando formuoti e, tokį požiūrį, e, kuriam pritartų daugelis susijusių pusių. Na ir to požiūrio tikslas yra pasaulinių vertės grandinių tvarumas bei žmogaus teisų užtikrinimas. Europos Sąjungos rinka viena iš pagrindinių rinkų, e, į kurias patenka e, gaminiai iš kitų pasaulio šalių, taigi mums reikia imtis skubių veiksmų šioje srityje. Taryba neseniai paskelbė savo išvadas, jos pasirodė 16 metų gegužę. Tose išvadose kalbama apie e, atsakingas pasaulinės vertės grandinės Na ir šios išvados tikrai labai svarbios, kalbant apie e, besivystančias šalis. Besivystančios šalis susiduria su įvairiais iššūkiais e, e, tvaraus vystimosi ir augimo sektoriuose. Pasaulinės vertės grandinės dažnai atsiduria skandalo epicentre kaip kad atsitiko ir sugriuvus Rana Plaza pastatui. E, tekstilės sektorėje yra esminių struktūrinių problemų. Pavyzdžiui, e, šiame sektorėje dirbantis asmenys negauna padarių atlyginimų, e, verčiami dirbti ir vaikai, taip pat pažeidinėjama žmogaus teisės teršiama aplinka ir atlyginimai, kaip sakiau, labai nedideli. Daugiausia į ES rinką patenka gaminių pagamintų Azijoje. E, štai, pavyzdžiui, e, labai daug moterų dirba Bangladešo e, tekstilės sektorija ir jos uždirba tik apie 60 eurų per mėnesį. ES kaimininėse šalise, e, tokiuose kaip Turkijoje, irgi pastebimas toks, tokios problemos kaip žemė atlyginimai, vaikų darbas. Ir tos problemos paštrėjo po to, kai į Turkiją atvyko pabėgėliai iš Sirijos. Na ir visa tai netitinka nei moralinių, nei teisinių standartų. Nebuvo pasimokyta iš įvykusios katastrofos, nebuvo reaguota į visuomenės kritiką. Pilietinė visuomenė e, nori, jog įmonės prisimtų atsakomybę tekstilės sektorija yra būtina užtikrinti nuoseklumą tarp įvairių iniciatyvų, kurios dabar įgyvendinamos, taip padėtų pasiekti sinergijos efektą. Na, bet taip pat reikėtų ir teisėkros priemonių. Čia reikėtų prisiminti ES veiksmus dėl geresnės verslo praktikos. Pavyzdžiui, siekiant užtikrinti didesnį atskaitomumą e, miškininkystės ir kasybos sektoriuose. Mums tikrai labai rūpi padėtis tekstilės sektorija. Mums irgi tenka atsakomybė ne vien tik tais dėl uh, darbuotojų tose šalise, su kuriamis mes prekiaujame, tekstiliais gaminiais, bet nepamirškime ir vartotojų. Vartotojams taip pat tenka tam tikra atsakomybė. Su nekantrumu laukiu mūsų svečių pasisakymų. Visų pirma, suteiksiu žodį Sharon Stevenson. Jis yra atsakingas už priekybą ir tvarų. Jie atsakinga už priekybą ir tvarų vystimasi. Jie yra iš ICTSD tarptautinio centro. Ačiū pirmininkė. Aš pakalbėsiu apie e, pasaulinių vertės grandinių valdymą ir ką tai reiškia pasauliniai priekybai. Na, šiuo metu tarp e, įmonių vyksta 70 procentų visos priekybos. Na ir dabar būtent pasaulinės vertės grandinės apibrėžia, kaip vyksta priekyba tarp įmonių. Daugelis e, vyriausybių nori, kad e, tos pasaulinės vertės grandinės būtų dinamiškos. Buvo atliktas tyrimas besivystančiose šalise ir paaiškėjo, kad ten tos grandinės per pastarąjį dešimtmetį išaugo apie 2 procentais. Na ir kodėl taip atsitiko? E, taip atsitiko ir dėl investicijų, ir dėl duomenų srautų. Bet e, jeigu kalbame apie pasaulinės vertės grandinės, tai juose dalyvauja įvairūs subjektai. E, šių grandinių tikslas yra kiek įmanoma veiksmingiau organizuoti priekybą, tarptautinę priekybą šios grandinės vyriausybėms yra priemonė įtraukti šalis į pasaulinės priekybos schemas. E, taip pat e, įvairios organizacijos sako, kad pasaulinės vertės, vertės grandinės turėtų būti peržiūrėtos, e, ieškant naujų požiūrių. Na, kas yra tos pasaulinės vertės grandinės? Daug kas priklauso nuo požiūrio. Štai, pavyzdžiui, vyriausybės laikosi vienokio požiūrio. Aš manau, kad daug kas priklauso nuo to, kas tą klausimą užduoda. Na ir tai rodo, kad atskiros šalis, kad daug kas priklauso nuo atskirų šalių ir prekybos sistemų. Visų pirma, įmonės e, ligmuo. Čia e, e, viskas priklauso nuo to, kaip yra organizuojama gamyba. E, paprastai e, pagrindinė įmonė nustato parametrus, taisyklės, kuriomis vadovaujasi ir jai pavaldžios įmonės. Čia paminėčiau įvairias e, didžiulės korporacijas, kurios būtent formuoja tas grandinės. Taip pat reikėtų nepamiršti, kad e, pasaulinės vertės grandinės e, dalyvaujančios įmonės turėtų prisimti ir savo e, socialinę atsakomybę. Taip pat daug kas priklauso ir nuo verslo aplinkos, nuo to, kokios sutartys yra sudaromos tikslinėje šalyje. Nuo to priklauso ir tai, kaip kontroliuojami atskiri pasaulinių vertės grandinių segmentai. Kaip jau sakiau anksčiau, E, įmonių tikslas yra sukurti kiek įmanoma e, e, veiksmingesnę gamybą. Bet čia šio lygmenių iškyla klausimas, kaip naudą pasidalina pagrindinė įmonė su savo partnerėmis įvairiose pasaulio šalise. Na ir kiekviena nacional, nacionalinė šalis nori sukurti kiek įmanoma palankesnės e, sąlygas įmonėms. E, nacionalinės vyriausybės nori, kad e, jų šalis būtų patraukli globalioje rinkoje tam, kad būtų pritrauktos investicijos, nes tai skatina ekonomikos augimą, užimtumą, įgūdžių įgyjimą. Na ir iš tikrųjų nemažai analitikų sako, kad GVC politika yra iš esmės nacionalinė. Ir būtent tai lemia, kiek sėkmingai šalis dalyvauja GVC arba pasaulinėse vertės grandinėse. Na ir, pavyzdžiui, jeigu yra liberalizuojama priekybos politika, tai yra e, teigiamas dalykas, bet to nepakanka. Jeigu uh, būtų sukurtos tik atviros rinkos, e, tai nekažinką pasiektumėm, bet tinkamai apmokytų darbuotojų. Yra ir kitų svarbių faktorių. Pavyzdžiui, politika, kuri e, skatina konkurencingą paslaugų e, sektorių, taip pat mažas korupcijos lygis, tinkami teisės aktai, tinkama ginčių sprendimo sistema, infrastruktūra, transporto infrastruktūra taip pat veiksmingas e, sienų ir muitinių valdymas, taip pat e, e, numatomi ir nediskriminuojantis nacionaliniai teisės aktai. Na, o kalbant apie tarptautinį lygį, tai čia pasaulinės vertės grandinės mažiau ištyrinėtos. Na ir čia galima kalbėti apie ryšius tarp atskiras tarp atskirų priekybos sistemų. E, PPO taisyklės e, nereglamentuoja absoliučiai visų aspektų, yra tam tikras teisinis vakumas. Ir dėl to e, buvo pasida, sudaryti ir regioniniai susitarimai. Pavyzdžiui, ir ES yra sudaris tokių susitarimų. Dabar visiškai E, neseniai buvo susidarėta, dabar vyksta dėrybos, pavyzdžiui, dėl TTIP ir kitų susitarimų. Ir mes žinome, kad toks vakumas arba spraga atsirado dėl to, kad PPO taisyklės pasenusios. Prieš 20 e, metų internetas tik pradėjo vystytis, dar buvo visiškai neseniai buvo atsiradęs tas internetas. Na ir e, būtina peržiūrėti PPO PPO taisyklės, siekiant užpildyti vakumą dėl investicijų, elektroninės prekybos. Na ir taip pat PPO nėra tokios platformos, kur valstybės galėtų aptarti šios politikos aspektus susijusius su priekyba. Na ir baigdama noriu pasakyti štai ką. Iš tikrųjų galima įvairiai traktuoti, kas yra tos pasaulinės vertės grandinės. Uh, Ir dėl to reikia atsižvelgti, e, iš kurios pusės viskas yra vertinama. Ar iš nacionalinės valstybės pusės. Ir jeigu PPO nesims veiksmų e, ir, ir nespręs 21 amžiaus iššūkių, tai ir toliau bus sudarinėjami regioniniai daugiašaliai susitarimai siekiant užpildyti tą vakumą. Ačiū. Dėkoju. Kągi turime bendrą vaizdą. Taigi, džiaugiuosi, kad mes e, turime ir kitų svečių. Danijos mados ir tekstilės pramonės atstovė dabar pasisakys, prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena visiems, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šią įdomią diskusiją, man didelė garbė. Labai trumpai prisistatysiu. Aš esu CSR ekspertė Danijos mados ir tekstilės pramonėje. Mūsų mano atstovaujama organizacija atstovauja apie 50 procentų Danijos mados ir tekstilės sektoriaus. Ir per pastarosius trejus, ketverius metus mes rengiame mūsų organizacijos nariams skirtus mokymus. Pradėsiu nuo svarbiausio savo principai. Pažiūrėsime, uh, į globales gairės mes turime jungtinių tautų globalų susitarimą kaip sistemą įmonėms, pagal kurias jos turi taikyti savo darbo principus. Taip pat mes turime 2011 jungtinių tautų gairės dėl žmogaus teisių ir darbo principų. Ir šios jungtinių tautų gairės yra tie pamatiniai principai, kurie apibrėžia ką turi daryti įmonės, kokia jų atsakomybė, kokia yra vyriausybių atsakomybė ir tarptautinių organizacijų ir tarptautinių įmonių atsakomybė. Tose gairėse taip pat apibrėžiamos partnerystės, daugelio partnerių iniciatyvas. Ir taigi aš manau, kad priemonės mes jau turime reikiamą sistemą turime, ką daryti yra aišku. Problema tai, kad mes nieko nedarome. Ta sistema neįgyvendinta ir yra labai daug svarbių tarptautinių kompanijų, svarbių veikėjų, tekstilės e, srityje, kurios yra pavyzdinės ir įgyvendina visus e, šios principus, bet e, žiūrint į Daniją, apie 59 procentai visų įmonių yra mažos ir vidutinės įmonės, jas neturi reikiamų išteklių, žinių ir kompetencijų kad galėtų dirbti su jungtinių tautų globaliu susitarimu ar globaliais principais. Todėl prieš trejus metus um, į Danijos um, įmonių socialinės atsakomybės valdyba tekstilės ir mados sektoriuje um, nusprendė, kad reikia imtis veiksmų. Susitikome su vystimosi ministru, e, kuris pasakė, taip, jūsų siūlomos mintys yra geros, kreipkitės į atitinkamų uh, E, pramonės sektorių atstovus. Ir mes taip ir padarėme. Partnerystė buvo įsteigta tarp Danijos, partnerystė su Danijos mados institutu ir mes parengėme veiksmų planą, kuriame akcentuojamos trys pagrindinės probleminės rytis, nes mes turime spręsti kelias problemas. Pirmiausia, žinių trūkumą, MVI, taip pat MVI turimų lėšų trūkumą bei turime stiprinti šių įmonių gebėjimus, kad jos žinotų, ką gali padaryti. Ir nors mes kalbame apie mažas įmonės, jos neturėtų sakyti, kodėl mums turėtų būti svarbios žmogaus teisės. Mūsų ištekliai labai riboti. Tai taip negali būti sakoma, nes jungtinių tautų principai yra skirti vis, visiems. Uh, ir negali būti jokių išimčių. Ir mes, verslo organizacijos, turime padėti MVI. Taigi, trys probleminės rytis. Pirmiausia, gebėjimų stiprinimas, kalbant apie įmonių socialinę atsakomybę Danijos įmonėse, konkrečiai mados ir tekstilės įmonėse. Stiprinti taip pat šios gebėjimus gerinti darbo ir gyvenimo sąlygas šalise, kuriuose įsisteigusios um, tekstilės įmonės, o 90 procentų jų yra išsikėlusios į kitas šalis. Ir galiausia turime galvoti apie vartotojus. Turime pasakyti vartotojams, e, kaip turi veikti tvari tekstilės pramonė. Vartotojai turi būti um, informuoti ir jie e, turi uh, pageidauti tvarios tekstilės. Gamintojai dažnai sako, mes negaminame tvarios tekstilės, mes negalime jos parduoti, nėra tokios tekstilės paklausos. Taigi mes norime pakeisti situaciją ir parodyti vartotojams, kad tvarę tekstilę įsigyti įmanoma. Taigi mes siūlome tris etapus. Pirmiausia, gebėjimų stiprinimas Danijos MVI Tai reiškia, be kita ko, tai, kad reikia informuoti Danijos MVI, kad jos neprivalo keisti pasaulį, bet jis turi bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, profsąjungomis, e, spręsti klausimus su vietos partneriais e, gamybos šalyse, nes priešingų atveju jos nevykti savo įsipareigojimo. Toliau mes turime veikti gamybos šalyse ir daryti tą patį, vykdyti tas pačias iniciatyvas. Turime mm, palengvinti dialogą tarp gamybos šalių ir Danijos įmonių. Ir galiausiai, kai jau turime tvarius produktus, mes turime e, juos reklamuoti, informuoti vartotojus ir kurti e, tvarios tekstilės paklausą Danijoje. O pagrindas visam tam yra jungtinių tautų gairės, principai. Iki šiol dėja mums nepavyko užsitikrinti finansavimo dviems pagrindinėms sritims, bet jau dabar mes pradėjome pirmą etapą Bangladeše. Ir po tų iniciatyvų, kurios įgyvendintos ar dar įgyvendinamos Bangladeše, Mes e, žinome, kad kartais yra tikrai sudėtinga bendradarbiauti su didžiausiamis e, darbuotojų, darbdavių atsiprašau, organizacijomis. Bet mes taip pat esame darbdavių organizacija ir mes matome galimybę um, įgyvendinti tos tvarios gamybos principus Bangladeše. Mes sakome, kad turime um, teikti uh, pagalbą užtikrinti bendradarbiavimą ir sukurti tokį projektą, kuriame, kuris iš tikrųjų padės spręsti konkrečius klausimus Bangladeše. Mes e, norime ne vien stiprinti e, gebėjimus, bet norime parodyti, kad įmonių socialinės atsakomybės principų įgyvendinimas apsimoka ekonomiškai. Uh, ir kad ekonomiškai svarbu spręsti šios klausimus. Ir dabar mes jau tikrai palaikome labai glaudžius ryšius su partneriais ir dabar mes deriname e, įmonių socialinę atsakomybę ir e, produktivumo didinimą, nes Bangladeše tai labai aktualu, gamybos didinimo klausimas labai aktualus. Taigi mes susijęjame šios aspektus. Uh, Ir dabar jau pasiekėme tai, kad daugiau kalbama apie įmonių socialinę atsakomybę ir investicijas į įmonių socialinę atsakomybę. Ačiū. Kągi, ačiū, aiški žinia, priemonės turime, imkime veiksmų, jeigu teisingai supratau. O dabar suteiksiu žodį Jurgus Arkurzis, ekonominės ir socialinės politikos mm, pareigūnas tarptautinėje profsąjungų konfederacijoje. Ačiū. Galiu pasakyti, kad pasaulinės vertės grandinės yra pažangos veiksnys, bet yra tam tikrų trūkumų, kas yra pripažįstama šių metų tarptautinės darbo organizacijos pranešime. Ir darbdavių organizacijos, ir profsąjungos, ir vyriausybės tai pripažįsta. Trūkumai dėl dviejų priežasčių. Dėl labai reikšmingos įgaliojimų ar galių asimetrijos tiekimo grandinėje pirkėjai turi didelę galę, o gamintojai ne. Ir reikia didinti ne vien produktivumą, pasaulinėse vertės grandinėse, jų apatinėse sluoksniuose, bet svarbu, kaip didinti gebėjimus ir išsaugoti kuo didesnį sukurtą vertę. Aš turiu skaidrę, kur yra analizuojama 22 dolerius kainuojančių džinsų vertės grandinė ir kaip ta vertė pasiskirsto įvairiais etapais. Gamikla Bangladeše užsidirba 1,16 dolerių iš 22. Iš jų 90 centų yra gamyklos sąnaudos ir e, tik 26 centai tenka darbuotojams. Toliau Mažiau nei vienas procentas tenka darbuotojams, kai kuriais atvejais netgi 0,6 tik tai procento. Toliau yra e, platinimo išlaidos, kompanijos čia užsidirba 3,5 dolerius. Taigi kitose vertės grandinės grandyse yra užsidirbama daugiau. TDO generalinis direktorius e, sako, kad TDO ataskaitoje nurodoma, e, kaip įmonės pažeidžia žmogaus teisės, e, kai konkrečiai priimtamos kai kurios pirkimo sprendimus, kurie pažeidžia žmogaus teisų standartus. Taip pat yra dokumentų, kur kalbama apie valdysenos trūkumą. Tai reiškia, kad um, daug besivystančių šalių, kur yra įsisteigę gamintojai, neturi reikiamų teisės aktų ir galimybių tas teisės aktus įgyvendinti. Ir todėl atsiranda uh, valdymo trūkumų Ir tai leidžia e, susidaryti tokiai aplinkai, kurioje įmonės gali daryti neigiamą poveikį žmogaus teisėms. Didelės įmonės e, dažnai pasinaudoja tuo faktu, kad kai kurios besivystančios šalis negali užtikrinti įstatymų vykdymo. Ir žinome, kad kai kuriuose šalise, taip pat ir Bangladeše, mes kalbėjome su Bangladešo darbo ministru, jie mano, kad pigus darbas yra vienas pagrindinių šalies privalumų. Malavija anksčiau yra priimtas sprendimas drausti, kaip įmanoma, žemą mažus atlyginimus. Bet e, daug kur atlyginimai yra mažesni nei e, minimalus. E, dažnai darbas, darbą atlieka netgi namuose dirbantis darbuotojai, dažnai moteris ir dažnai jos dirba praktiškai vergovės sąlygomis. Ir yra tikrai nemažai sektorių, kur stebimo šios tendencijos. Aš dvi savaitės dirbau TDO, mes labai intensyviai dėrėjome su vyriausybėmis, su darbdaviais ir galiu pasakyti, kad daugelis vyriausybių, taip pat ir ES valstybių narių, e, vyriausybės palaikė mūsų tikslus. Sprendimai, kurie, kurie priimami tarptautinėje darbo organizacijoje yra susijęs su tuo, kad vyriausybės turi imtis atitinkamos atsakomybės, skatinti socialinį dialogą. Ir čia kalbama pirmiausia apie globalius mm, struktūrinius susitarimus su didelėmis mm, federacijomis, taip pat tarptautinės kolektyvinės sutartis mm, bei viešųjų pirkimų e, taikymą Vyriausybės taip pat nusprendė, kad ir valstybinėse įmonėse turėtų būti taikomas kropštaus tikrinimo principas. Ir būtina kurti tokią aplinką, kuri būtų kuri padėtų įmonėms taikyti tokias kropsaus tikrinimo procedūras. Taip pat e, sakoma, kad e, vyriausybės turi aiškiai pasakyti įmonėms, ko iš jų tikisi. Ir turi būti atitink, priimtas atitinkamas reglamentavimas. Na, taip pat e, svarbu įvertinti situaciją per artimiausius kelis metus ir galbūt parengti konvenciją šioje srityje. Kalbant apie konvenciją, mes raginame mm, ją patvirtinti jau keletą metų ir norime, kad kruštus tikrinimas mm, ir reikalavimų laikymasis būtų privalomas visoms įmonėms. Tai tokių tikimės rezul, e, rezultatų remiantis jungtinių tautų gairėmis. Svarbu neperkelti atsakomybės kažkur kitur, Na ir svarbu, kad e, tos įmonės, kurios pasima didžiausią e, dalį pasaulinės vertės grandinėje, laikytųsi atitinkamų reikalavimų, prisijimtų aplinkos, aplinkosaugos ir darbo teisų apsaugos standartų ir vyriausybės, ir vyriausybėms čia tenka labai svarbus vaidmuo, taip pat TDO ir EBPO. kurios e, turi aiškiai apibriežti visus reikalavimų laikymosi mechanizmus ir kaip jie turi atrodyti praktikoje. Ačiū. Dabar klausimų atsakymų sesija. Kol kas niekas neprašo žodžių. Ne, Analytis, prašom. Thank you, Chair, for this The... Ačiū pirmininkė, ačiū visiems už išsakytas mintis, kai kurie veidai man pažįstami. Aš jau dviejus metus dirbu pirmiausia su tekstilės ir aprangos klausimais ir vyko labai įdomi aukšto lygio konferencija Europos komisijoje. Ačiū DEFCO generaliniam direktoratui, kuris ėmėsi sudėtingos užduoties pateikti atitinkamą analizę šią temą. Ir daug komisijos skyrių dalyvavo šioje iniciatyvoje. Yra parengti atitinkami tekstai. Taigi įdomu tikrai buvo dalyvauti šioje komisijos iniciatyvoje. Ačiū visiems pasisakiusiems, įdomu buvo išgirsti apie Danijos e, praktiką. Na ir kaip e, sakė svečiai ir priekybos generalinio direktorato atstovai, svarbios ir nacionalinės iniciatyvos šioje srityje. Ir aš norėčiau sužinoti, kas dabar jau daroma Europoje. Danijos iniciatyva mums buvo pristatyta Prancūzija, Niderlandai ir Vokietija taip pat e, vykdo svarbės iniciatyvas ir pirmininkaujantis Niderlandai taip pat e, labai aktyviai veikia šioje srityje, už ką aš esu dėkingas. Ir e, Liepos ketvirtą dieną Niderlandų vyriausybė pristatys naują drabužių sektoriaus iniciatyvą. Taigi ir norėčiau ir profsąjungų atstovo paklausti, kokios yra konkrečios iniciatyvos. Kiek žinau, yra jau septynios nacionalinės iniciatyvos Europoje, rengiama aštunta, taigi procesas įsibėgėja. Ir aš dėkingas tiems, kas tą iniciatyvą um, vysto Ir aš norėčiau paklausti, koks jūsų nuomonė būtų tinkamas verslo modelis šioje srityje. Ir ar bus rezoliucija šioje, šio klausimu, kaip sakė Bernd Lange. Rezoliucija, kurioje būtų kalbama ne vien apie vystimąsi, bet ir apie priekybą. Ir komisijos norėčiau paklausti, e, koks būtų Niderlandų pirmininkaujančių Niderlandų vertinimas jūsų požiūriu, ar mm, pirmininkaujantis Niderlandai padarė pakankamai ir kokiu iniciatyvu gali, galėtų imtis kita pirmininkaujanti valstybė. Ačiū. Dėkoju pirmininkė, norėčiau padėkoti visiems kalbėtojams už įžangą ir tikriausiai visi pritarėme, kad e, tai yra vienas iš aktualiausių klausimų, tai yra kaip galime uh, organizuoti tą pasaulinę vertės grandinę, kuri atsakytų socialinius ir humanitarinius klausimus. Ir mes visi tikriausia pritarėme dėl situacijos Bangladeše, kaip ir pirmininkas pristatoja konfliktinių zonų klausimą ir galiausiai E, bus tas trišalis posėdis, nes mes tikrai norime užtikrinti tą privalomą procedūrą bendradarbiavimo požiūrių. Tai yra e, tą požiūrį, kuris remtųsi iš apačios į viršų ir iš viršaus į apačią. Bet aišku, tam reikia politinės valios tai yra ES ir trečiųjų šalių bendradarbiavimas. Tai yra, mums reikia tos bendradarbiavimo sistemos, kuri, taip sakant, įrėmintų mūsų visus susitarimus, kuriuose būtų ir prekyba, taip pat ir vartojimas. Taigi, mes dabar jeigu turime kažkokių konkrečių sprendimų, tada galėsime turėti ir konkrečių atsakymų. Taigi aš norėčiau e, užduoti štai tokius klausimus. Kaip e, sukurti konsultacinį mechanizmą, e, siekiant kovoti su žmogus teisų pažeidimais bei vyriausybės korupcija trečiosiose šalise? kaip iš tikrųjų įtikinti įstatymo kūrėjus, e, galbūt netiek tiksliai viską reglamentuoti. Ir kokiu būdu mes galėtume pasiekti e, kad dabartinės gairės būtų įgyvendintos, kad būtų sukurta pridėtinė vertė, kaip užtikrinti e, kainodarą, e, kaip užtikrinti, kad e, tie išorės kaštai taptų vidiniais kaštais. Tai yra tie klausimai, kuriuos mes klausėme ir užduodame Inte komitete, kur siekiame formuoti vidinės rinkos nuostatas. Ir man atrodo, iššūkis mums visiems yra tas, kad mes turime elgtis daug atsakingiau ir daug tiksliau srityse, kuriuose dirbame. Taigi, kaip mes užtikriname tą mm, stiekimo grandinės, kad jos būtų tvarios visais įmanomais būdais. Ir man atrodo, kad aišku, kyla tų klausimų su dėl to išsamaus patikrinimo. Uh, Bet nemanau, kad tai yra mm, visako pabaiga. Yra tų klausimų, kur, kuriuos reikia spręsti ir aš norėčiau išgirsti jūsų minčių tais klausimais. Ir galbūt nereikėtų per daug dėmesio uh, skirti tai atskaitingumui, bet aišku, reikia kažką daryti, jeigu kažkas sužlugs, pavyzdžiui, ir jeigu tų galimybių nebus daug, tai nežinau, ar galvojate apie tuos klausimus. Ypač mes, e, kaip e, įstatymų kuriejai Europos lygių, galėtume ne tik e, atsiskaityti už tai, jei kažkas nepa, nepavyks, bet taip pat kažką ir daryti dėl to. Ema, dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau taip pat padėkoti visiems kalbėtojams už tai, kad dalyvavo šioje diskusijoje. Ir taip pat turiu klausimą. E, be to, ką mes darome siekiant e, pagerinti e, pasaulinės tiekimo grandinės kokybę, vertę, tai nėra lengva E, taip pat jau atstovai iš profesinių sąjungų sakė, kad yra labai daug klausimų, kuriuos dar reikia spręsti. Bet kalbant apie kolektyvinę atsakomybę, reikia tikriausia užtikrinti, kad įmonės, kurios e, užsitikrina sutartis, e, kaip mes galėtume uh, užtikrinti, kad jos tikrai vadovautųsi visais reglamentais ir taip pat uh, užtikrintų tvarę plėtrą visame pasaulyje. Ir kaip Jūs manote, ką Europos parlamentas galėtų nuveikti, kad geriau įgyvendintų geresnį bendradarbiavimą ir taisyklės? Dėkoju, dabar norėčiau suteikti žodį Manuel Būtent Staps, pranešėja dėl CAS nuomonės dėl e, sąžiningo darbo e, pasaulinėje vertės grandinėje. Dėkoju. Pirmininkė, kas pakvietėte mane e, čia pakalbėti, mano nuomonė yra pateikta čia, ji buvo e, priimta gegužės mėnesį ir beveik vieningai, tik vienas atstovas pasisakė prieš, mes dirbama kartu, darbuotojai, bandydami derinti darbuotojų profesinių sąjungų interesus. Šis klausimas tikrai yra labai sudėtingas ir mūsų požiūris rėmėsi tuo, kad mes bandėme apibūdinti tam tikrų e, pasaulio vertės grandinių veikimą ir bandėme e, E, žvelgti į elektronikos sektorių bei e, e, rūbų, tekstilės. Šie sektoriai yra labai skirtingi ir subrangovų bei gamintojų sektoriai labai skiriasi, kalbant apie rūbus Mes kalbėjome apie vaikų priverstinį darbą, bet kalbant apie elektroninių prekių tiekimo grandinę, mes kalbame apie papildomas valandas, taip pat prieigą prie mokymo bei e, darbo, visą, e, darbo dieną. Taigi sektoriai skiriasi. Taip pat yra nemažai iniciatyvų, kurios šiuo metu vyksta nacionaliniu, ES, tarptautiniu lygiu. E, taip pat dirba ir tarptautinės organizacijos. Tačiau labai įdomu yra stebėti, kadangi e, tiek e, valstybė, tiek visuomenė labai daug deda pastangų šioje srityje. Taigi, nuomonėje pas vėliau pamatysite, nuomonė yra tik aštuonių puslapių, ten yra pateiktos rekomendacijos ir pirmoji siekia pasiekti teigiamų postumių bei paaiškinti, koks bus kiekvieno vaidmuo, kiekvienos suinteresuotos pusės, kadangi e, tarptautinės įmonės negali daryti tai, ką privalo daryti vyriausybė ir kartais vyriausybės negali padaryti to, ką gali padaryti įmonės ir jos nėra tiek išteklių turinčios. Taigi visų pirma reikėtų paaiškinti kiekvieno e, vaidmenį. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus, yra e, E, daugiau e, sužinoti apie tai, kaip veikia pasaulinės vertės grandinės, turėtume rinkti statistinius duomenius, taip pat pasirenkti pasaulinės priekybos organizacijos duomenų bazėmis dėl pasaulinės vertės grandinės. Taip pat reikėtų skatinti siekti ambicingų, bet nuoseklių ES politikos priemonių, požiūrio, uh, Pone Galina jau paminėjo apie tai, kad labai svarbu yra užtikrinti integruotą politikos kryptį tiek išorėje, tiek vidaus rinkoje. Vidaus rinkoje turime daug ką nuveikti e, viešųjų pirkimų srityje, taip pat e, e, žymėjimo srityje, kadangi galutinis vartotojas turi žinoti, ką jis perka ir turi būti užtikrinamas skaidrumas. Uh, Taip pat turėtų būti skatinama geriausia praktika bei koalicija tų įvairių suinteresuotų pusių turėtų būti tinkama, kad galėtume pasiekti atitinkamų rezultatų. Taip pat remiame visas iniciatyvas, kurios galėtų sukurti tinkamas priemonės, kurios padėtų įmonėms pagerinti situaciją bei suvokti iššūkius, tai būtų galbūt savęs vertinimo priemonės. Taip pat skatiname, ir tai jau yra paminėta tarptautinės darbo organizacijos deklaracijoje, e, socialinį, tarptautinį dialogą, dialogą tarp įvairių šalių, kurie padėtų suvokti situaciją, kokia yra tarp profesinių sąjungų, darbdavių ir darbuotojų. Dėkoju. Dėkoju taip pat už e, Europos ekonominio ir socialinio komiteto nuomonę. Dabar suteiksiu žodį ekspertams, kurie galės sureaguoti, kiekvienas turės po dvi minutės, bet prieš tai dar norėčiau pridurti vieną dalyką. Mums nelabai patinka komisijos e, e, rūbų sektoriaus apžvalga iniciatyva. Mes laukiame reakcijų, reakcijos iš komisijos buvo diskusija ir buvo sakoma, kad galbūt ne viskas ir mums ten labai patinka. Na, nors jūs nelabai esate patenkinti, bet kaip jūs manote, parlamentas turėtų um, reaguoti į tekstilės vertės grandinę? Galbūt dabar suteiksiu profesiniams sąjungoms žodį. Turiu tik dvi minutės, ar ne? Aš galiu kalbėti dvi valandas. Na, kuri nacionalinė iniciatyva buvo geriausia, tai yra pirmas klausimas. Mes nepritarėme nei vienai kaip geriausiai iniciatyvai ar ne, bet aišku, yra tų gerų elementų kiekvienoje iš iniciatyvų. Mes galvojame, kad du pagrindiniai elementai E, turėtų būti šie. Tai yra verslo kontraktai e, tarp e, pagrindinės būstinės bei žemesnių tiekimo grandinių. Tai jie turėtų būti kiek galima labiau tiesioginiai. Ir taip pat reikėtų pereiti nuo trumpalaikių sutarčių prie ilgalaikių. Jeigu kalbame apie penkerių metų sutartį, tai tokia sutartis yra geresnė e, ir užtikrinanti e, darbo teisę bei geresnį užmokestį. Dar vienas elementas tai yra aktyvus e, visuotinio pagrindų susitarimo laikymasis ir jos skatinimas, jeigu yra susitarimas su tarptautinėmis profesinėmis sąjungomis, tarptautinėmis įmonėmis, tai tokių reikėtų laikytis. Taip pat reikėtų aktyviai skatinti profesinės sąjungas E, dalyvauti, nes geresnio inspektoriaus tikrintojo nei profesinės sąjungos tikrai nėra. Ir e, man atrodo, tą galima padaryti per prekybos sutartis, TSP, Ir mes norėtume, kad Europos komisija daug aktyviau ją remtųsi. Taip pat yra ir kitų puikių priemonių. Darbuotojų sąjungos e, tartutinėse darbo organizacijose teigia, kad ne visi sustarimai pasiekia gerų rezultatų, tačiau ketinimų yra nemažai ir įmonės e, juos išreiškia. E, taip pat darbdavių organizacijos irgi, jas reikia irgi skatinti. Kalbant apie korupciją, šis klausimas tikrai yra sudėtingas konferencijoje kalbėjome apie e, informatorių apsaugą, kurie e, taip pat e, turėtų būti apsaugomi. Korupcija taip pat buvo pastebėta nemažai ES misijo įvairiose šalise. Ir aišku, į tai reikėtų kreipti dėmesį ir taip yra pažydžiamos darbuotojų teisės. Kalbant apie tas priemonės, yra siekiama įdėkti tinkamas priemonės, tai yra vienas iš jungtinių tautų pagrindinių principų, profesinės sąjungos čia galėtų vaidinti svarbu vaidmenį G7 posėdėje pasakė, tuo metu pasisakė Angela Merkel dėl kompensacinio mechanizmo darbuotojams, jeigu e, atsitinka nelaimingas atsitikimas. Ir taip pat reikėtų spausti tas pagrindinės įmonės, būstinės. Mm. Tai man, taip, man atrodo, pasikeis e, situacija greičiau. Kalbant apie viešosius pirkimus, e, aišku, daug vyriausybių naudojasi socialinėmis nuostomis, taip pat ir kodėl nepasinaudojus išsamių patikrinimų. Tai yra labai svarbu. Deja, tarptautinės darbo organizacijos rezultatai e, to nerodo, ko mes tikimės iš Europos parlamento. Būtų puiku, jeigu Europos lygių sukurtume tokius teisės aktus, e, kai išsamus patikrinimai tampa privalomais. Mes manome, kad e, E, šiuo metu egzistuoja e, tos e, klaidos ir trūkumai. Aš taip pat skatinčiau darbdavius daugiau investuoti į gebėjimų stiprinimą profe, mažose ir vidutinėse įmonėse. Ir galbūt kitais metais bus pasiekt, pasiekta netgi ir konvencijos tarptautinėje darbo organizacijoje. Um Kalbant apie pirmąjį klausimą, jūs minėjote keletą iniciatyvą tarp ES šalių. Taip, yra tikrai profesionalių ir gerų iniciatyvų Olandijoje bei Vokietijoje. Ir Olandija čia yra viena iš pirmaujančių šalių. Mes bendradarbiaujame su Vokietija bei Olandija, taip pat norėtume bendradarbiauti ir su kitomis valstybėmis, bet kaip jau paminėjo vienas kalbėtojas, mums reikia suvokti, kas tai yra, turime integruoti šį naujo darbo metodą. Tai yra tą išsamų patikrinimą tam, kad galėtume bendrauti su naujosiomis šalėmis, nes mums reikia iš tiesų uh, galvoti apie tai, uh, kas veikia mums, kas veikia jums. Ir tai turėtų būti kaip uh, geriausias sprendimas, kai kalbame apie tą išsamų patikrinimą. Na ir kalbant apie privalomą išsamų patikrinimą, Danijos verslo e, organizacijos e, ir daug nuveikė e, socialinės atsakomybės atžvilgių. Jie įvertino, kas e, pateikia mums geriausius rezultatus, ar privalomas toks požiūris, ar savanoriškas. Ir tapo visiškai aišku, kad tas e, savanoriškas požiūris suteikia geriausius rezultatus. Kalbant apie teisės aktus, dažniausia teisės aktai e, tik tai yra ta varnelė, kurią mes užsidedame. Kai aš galvoju apie tvarios e, plėtros tikslus, Mes norėtume, kad jie būtų integruoti į verslo praktiką. Tam mums nereikia užsidėti varnelių. Mums reikėtų platesnės perspektyvos ties tuo, ką mes norime pasiekti. Ir mes norime integruoti tvarios plėtros tikslus į verslo praktiką. Taigi savanoriška praktika suteikia geriausią rezultatą jūs norite, kad verslas keistų savo praktiką ir taip viskas veikia. Mes norėtume skatinti tą savanorišką požiūrį ir būtent tada galėtume jį galbūt įvertinti kažkaip ir tada pažiūrėsime, ar tikrai situacija veikia. Mes e, galvojame, kad e, jungtinės tautos tikrai nuveikė puikų darbą, e, siekdama įvertinti, kaip veikia verslas, ką verslas turėtų daryti, kaip turėtų jie bendrauti, įtraukti kitus asmenis, kad jie pasiektų tų tikslų. Taigi tiek, dėkoju už jūsų išvadas. Dabar norėčiau atsakyti jūsų klausimus. Kalbu ne tik apie atskaitomybę, ne tik apie tai, kaip užtikriname e, tvarius e, tikslus, tvarią vertės grandinę. Jeigu dirbate ties išsamių patikrinimų, kalbame ne tik apie atskaitomybę ir tikrinimą, bet e, apie viską, kas įeina į tą išsamų patikrinimą. Tai tiek, dėkoju. Labai ačiū. Buvo be galo įdomu klausyti šios diskusijos. Diskusijos dalyviai daugiausia kalbėjo apie tai, kaip įmonės elgesi, kaip e, vyriausybės bando įtakoti įmonių veiksmus. Na ir aš padaryčiau štai kokią išvadą. Gal pratęsiu savo anksčiau išsakytą mintį. Kalbėjau apie daugia šalės prekybos sistemas ir šiame kontekste norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į 15 ES valstybių narių iniciatyvą ši iniciatyva buvo įgyvendinama 12-15 metais, na ir ten uh, E, kai kurie ekspertai, kurie dirbo su globalios vertės grandinėmis, pateikė e, pasiūlymų, kaip galima patobulinti tas grandinės. Na ir aš savo dokumente, kurį parengiau šiam posėdžiui, padariau nuorodą ir į ekspertų išvadų dokumentą. Taigi, Jie kalba apie tai, kad reikia rinkti duomenis tam, kad geriau suprastumėm, kaip veikia tos vertės grandinės tarptautinėje priekyboje. E, tai atitinka ir UN ECOSOC e, rekomendacijas. Nepriklausoma GVS e, plėtros platforma galėtų atlikti tyrimus ir tirinėti, kokį poveikį šios grandinės turi besivystančioms šalims. Na ir kaip tos grandinės gali būti naudingiausios joje dalyvaujantiems subjektams. Ar galima tas grandinės kažkaip plėtoti ir taip toliau. Kol kas tam nebuvo skirta pakankamai dėmesio. Ir beje, tas, e, e, tas pats nurodoma ir UN ECOSOC rekomendacijose. Taip pat reikėtų pagalvoti apie naujus tarptautinius mechanizmus, pavyzdžiui, iniciatyvas susijusias su mm, aplinka, elektroninė priekyba, tai irgi gali turėti poveikio šių dienų globalioms grandinėms. Ir be abejo, čia didelis vaidmuo galėtų tekti ES ir jos įgyvendinamoms iniciatyvoms. Dėkoju. Nuskambėjo tikrai daug gerų pasiūlymų ir rekomendacijų. Manau, kad įvyko iš ties vaisingas pokalbis. Užsienio priekybos komiteto pirmininkas ir aš tęsime bendradarbiavimą. Aš vystimosi komiteto vardu norėčiau padėkoti mūsų svečiams, ačiū ir kolegoms už puikią diskusiją. Mes dar e, grįšime prie šių klausimų, ar ne? Taip, be abejo, mes prie to dar grįšime, mes ir toliau bendradarbiausime, e, spręsdami e, tokius klausimus kaip globalios vertės grandinė tekstilės sektorija. Manau, kad e, tikrai puikiai bendradarbiavame įspręsdami problemas dėl iškasenų arba mineralų iš konfliktinių zonų. Tuo baigiame pirmą diskusijų etapą, dabar galime perėti prie antrojo. Kalbėsime apie žemės ūkio sektorių. Tai irgi be galo įdomus pavyzdys. Korali David iš EBPO yra pirma mūsų e, e, kalbėtoja. Ji papasakos apie investicijas į žemės ūkį. Prašom. Labai ačiū už tai, kad mane čia pakvietėte. Aš uh, Paaiškinsiu, ką daro EBPO, skatindama atsakingas tiekimo grandinės, ypač žemės ūkio sektorija. Aš paminėsiu keletą politinių ir teisėkuros tendencijų, paskui paminėsiu, kokios yra EBPO gairės ir kaip mes remiame jų gyvendinimą žemės ūkio sektorija. Na ir štai šioje skaidrėje matote, Kokius svarbiausius politinius įsipareigojimus priemė didžiojo septintuko e, šalis 2015 e, metais? Taryba paragino EBPO tęsti savo e, veiksmus, stiprinant nacionalinius kontaktinius centrus, nes būtent jie gyvendina EBPO gairias. 2015 m. Birželio, mėnesio, birželio mėnesį didžiojo septintuko vadovai pareiškia, kad e, RBC, e, e, tai yra sakinga įmonių veikla, yra mūsų prioritetas ir jie paragino įmonės vykdyti išsamaus patikrinimo arba išsamaus vertinimo taisyklės E, taip pat penkios šalis yra pasir... penkios valstybės narės yra pasirašiusios susitarimą e, dėl tam tikrų žemės ūkio produktų, pavyzdžiui, dėl palmių aliejaus ir miškų kirtimo. Ir taip pat e, neseniai žemės ūkio ministrai balandžio mėnesį pasirašė susitarimą dėl žemės ūkio produktų tiekimo grandinių. Toliau teisė kūrinė veikla yra 2014 m. ES direktyva. Praėjusiu metu kovo mėnesį Junktinėje karalystėje buvo primtas modernios vergovės aktas. Ir pagal šį aktą didžiosios įmonės kiekvienais metais turi teikti ataskaitą apie tai, ar apie vergovę, apie priverstinį darbą. JAV e, buvo priimtas priekybos supaprastinimo aktas, jis užpildė egzistavusi vakumą. Na ir šis aktas draudžia importuoti produktus, kurie buvo sukurti naudojant priverstinį darbą. Šiuo metu Prancūzijoje svarstomas teisėkuros pasiūlymas, kuris įpareigotų didžiasias įmonės teikti ataskaitas apie e, e, teikimo grandinės ir jų vertinimą. Dabar papasakosiu apie ABPO gairias e, stambioms tarptautinėms korporacijoms arba įmonėms. EBPO gairės e, yra pats išsamiausias instrumentas dėl atsakingos verslo veiklos. Šios gairės yra taikomos toms įmonėms, kurios e, veikia 46, 46 šalise arba vykdo veiklą iš jų. Čia paminėčiau ir Europos, ir Latino Amerikos, ir Afrikos šalis. Šios gairės buvo patvirtintos prieš 15 metų. Jos nuolat atnaujinamos, paskutinį kartą jos buvo atnaujintos 2011 e, metais. O pirmą kartą buvo patvirtintos prieš 40 metų, vertė atsiprašo. Taigi, šios gairės numato tam tikrą uh, įgyvendinimo mechanizmą. Tai yra nacionaliniai kontaktų centrai. Kiekviena šalis turi steigti tokį nacionalinį kontaktų centrą savo administracijoje. Tai gali būti centras veikiantis kažkokioje vienoje ministerijoje arba jis gali veikti šalia kažkokios tai organizacijos. Ir šis kontaktų centras turi skleisti informaciją apie šias gairias ir skatinti jų taikymą. Pilietinės visuomenės organizacijos paminėjo tokių atvejų, kai įmonės nepaisė šių gairių. Na, o šioje skaidrėje matote, kad gavome 360 e, skundų iš šių nacionalinių centrų. Matome, koks yra pasiskirstimas kiekviename sektoriuje ir dėl ko tie skundai buvo teikti. Ir štai matome, kad nemažai skundų buvo gauta ir žemės ūkio bei maisto produktų sektorija. Paminėsiu palmo atvejį Indonezijoje. Atsiprašau, palmių aliejaus atvejį Indonezijoje. Buvo kreiptasi į Niderlandų e, kontaktų centrą, buvo paprašyta atlikti išsamų vertinimą, paskui vyko tarpininkavimo procesas ir Rabobank, e, tai yra apskusta įmonė, E, sutiko palaikyti dialogą su visomis suinteresuotomis pusėmis, e, kai paaiškėjo, kad šios įmonės vykdoma politika dėl palmių aliejaus nebuvo teisinga. Ir ši įmonė sutiko e, apsvarstyti skundus, juos išspręsti. Taigi tai yra puikus pavyzdys, koks vaidmo gali tekti nacionaliniams kontaktų centrams. Norint užtikrinti, kad įmonės laikytųsi to išsamaus vertinimo. Kalbant apie žemės ūkio sektorių ir šiame sektorėje dirbančias įmonės, tai esame parengę gairias ir joms dėl atsakingų grandin, tiekimo grandinių žemės ūkio sektorėje. E, prieš dvies metus prasidėjo procesas, kuriame dalyvavo e, įvairios susijusios pusės. Na ir e, mūsų tikslas buvo sukurti įmonių vykdomos politikos modelį. Aš paaiškinsiu, e, koks tai galėtų būti modelis. Šioje skaidrėje matote įvairiaus tipo riziką, e, kuri gali kilti e, žemės ūkio produktų tiekimo grandinėje. Čia paminėčiau ir tokius dalykus kaip gyvūnų sveikata, technologijos, inovacijos, sveikata ir taip toliau. Ir mes peržiūrėjome, kokie egzistuoja tarptautiniai standartai. Ir iš tikrųjų įmonės galėtų gana lengvai tos standartus įtraukti savo e, socialinės atsakomybės politiką. Dabar dėl to e, išsamaus vertinimo sistemos. Čia yra numatyti penki žingsniai, kurios, kuriais turi vadovautis įmonės. Ir Dabar mes skatiname pradėti gyvendinti pilotinį bandomąjį projektą, kur dalyvautų suinteresuotos įmonės, jos gali pabandyti šias, šią sistemą, išsamus vertimo sistemą pritaikyti praktikoje. Pasižiūrėsime, kaip tai atitinka egzistuojančius teisės aktus. Aš beje norėčiau sureaguoti į anksčiau įvykusią disk, įvykusią diskusiją. Koks vaidmuo tenka Europos parlamentui? Be abejo, bet tinkamų teisės aktų būtų tikrai sunku judėti prieki. Taip, yra pažangių įmonių, kurios e, jau dabar daro daugiau negu tai, ko iš jų reikalauja teisės aktai. Bet tikrai e, reikėtų, ko gero, privalomų taisyklių, privalomų teisės aktų tam, kad visos įmonės tokių standartų laikytųsi netgi jeigu ir būtų numatytos privalomas taisyklės, ko gero vis tiek reikėtų ir šiek tiek lankstumo. Paminėjau Junktinės karalystės modernios, kovos su moderne vergovė aktą. Na ir tas akt, pagal tą aktą įmonės prašoma skelbti ataskaitas apie jų veiksmus tinkamo išsamaus vertimo srityje, bet įmonės turi ir pakankamai daug laisvės. Taip pat uh, To akto dėka vartotojai turi galimybę gauti daugiau informacijos. Svarbu, kad įmonės ne tik užpildytų kažkokius laukelius ataskaitoje, bet kad viskas vyktų iš tikrųjų ir skaidriau praktikoje. Ačiū. Dėkoju. Išklausėme, ką mano EBPO. Iš tikrųjų, tos gairės yra tam tikros rekomendacijos teisės aktų kuriejams. O kągi mano e, pramonės sektoriaus atstovai, pasiklausysime, ką pasakys e, e, Valerija Romakonė iš Global She Alliance, prašom. Ačiū pirmininkė, ačiū už tai, kad mane šiandien čia pakvietėte. Aš tikrai labai džiugiuosi galėdama šiandien jūs kreiptis. Trumpai papasakosiu apie tai, kas yra šiai ir kaip veikia Global Share Alliance. Global Share Alliance yra nepelno siekianti verslo organizacija. Per privačias partnerystės mes skatiname E, e, šviesti vartotojus. Esame gana jauna organizacija, savo veiklą pradėjome 2011 metais, dabar e, turime 390 narių iš 30 šalių. Pavyzdžiui, paminėsiu Nestle, Body Shop, šios įmonės dalyvauja mūsų veikloje, taip pat galiu paminėti ir nevyriausybinės organizacijas, mokslinio tyrimų institutus, taip pat ir ūkininko asociacijas. Kas yra šai? Dėl šiai medžių arba sviestmedžių jie auga tik viename pasaulio regione. Vakarų Afrikoje 21 šalyje nuo Senegalo iki pietų Sudano auga apie 2 milijonai sviestmedžių medžių. medžių. Šie medžiai auga natūraliai, e, nėra šių medžių plantacijų, jie auga kartu su kitomis kultūromis, e, kitais medžiais ūkiuose. E, šie medžiai veda vaisius, kurie panašus į mažus mango vaisius. Na, o, o, o vaisio viduje yra tam tikri kauliukai. Jie tie kauliukai yra surenkami, apdirbami tam, kad iš jų būtų išgaunamas augalinis aliejus, sviesmedžio aliejus. Na ir čia paminėčiau dar vieną dalyką. Kaip yra rengami, renkami šie vaisiai? Jos renka moteris. Taigi e, šioje e, grandinėje, pačios svarbiausios šioje grandinėje yra moteris, nes Iš tikrųjų, tūkstančiai moterų renka e, šios vaisius, e, taip išlaikydamos ir savo šeimas. Dažnai e, šios moteris gyvena skurdžiausiuose Afrikos regionuose. Na ir čia matote visą grandinę. Pačia viršuje, pačiame viršuje moteris, rinkėjos, sviesmečio medžių vaisių rinkėjos. Iš viso yra surenkama apie 1,2 milijono vaisių arba kauliukų. Dalis iš jų yra panaudojami maisto pramonėje. Maisto produktams suvartama 90 procentų viso surinkto derliaus, o 10 procentų kosmetikai. Na, o mūsų alijansas didžiausia dėmesį skiria trims veiksmams. Tai yra e, šviesti vartotojus apie sviestmedžio e, global, globalią grandinę. Taip pat mes e, kuriame kokybės standartus produktams iš sviestmedžio, taip pat siekiame užtikrinti ir grandinės tvarumą. 2011 metais mes pradėjome renkti sezoniškumo programą ir gairias. Į šį procesą įtraukėme daug susijusių pusių. Taip pat mes e, surengėme konsultaciją su įvairiomis susijusiamis pusėmis. Prie vieno stalo susadinome įvairius e, globalios vertės grandinės e, subjektus. Štai šioje skaidrėje matote ir atstovą iš, tarp, iš tarptautinės įmonės, tai yra ponas Šei. Taip pat matome ir Body Shop įmonės atstovų, nevyriausybinės organizacijos atstovų, Na, o moteris apsirengusi geltoną suknelę yra moterų e, grupės lyderė. Taigi mes tarpininkavome vykstant tokiams konsultacijoms ir per trejus metus mes parengėme sezoniškumo gairias arba tvarumo gairias. Taigi, e, e, kokios yra tos e, tvarumo gairės? Čia svarbiausias dėmesys yra skirtos moterų įgalinimui, orioms darbo sąlygoms ir kitiems aspektams. Taip pat mes nurodėme, kokiu veiksmu, kokiu veiksmu turėtų imtis visi grandinės dalyviai, tam, kad būtų įgyvendinamas mūsų gairės. Štai pavyzdys. E, orios, padorios e, arba padorios darbo sąlygos. Siekiame, kad jos e, būtų sukūriamos. Taip pat mes padėjome partneriams įgyvendinti šešis projektus. Mes šios projektus vadiname darbo srautais, work streams. Pavyzdžiui, mes apmokame, suteikiame verslo pagrindus moterims rinkėjoms, e, užtikriname jų saugumą, taip pat e, vedame mokymus ir dėl sviestmedžių, giraičių valdymo. Gal kas nors turės klausimų, jeigu taip, tai jos melai vėliau atsakysiu. Tam, kad mes tinkamai gyvendintumėm tokius e, projektus, mums reikia bendradarbiauti ir su viešojo ir privataus sektoriaus e, e, atstovais. Mes jau dirbame su privačiomis įmonėmis, kurios tikrai yra įsitraukusios iš, iš šių projektų įgyvendinimą. Šios įmonės prisėmė atsakomybę, kiekvienais metais mūsų alijansui įmonės teikia ataskaitas, ir mes stebime, kaip tie projektai gyvendinami. Bet mes taip pat turime e, bendradarbiauti su vyriausybėmis ir donorais arba davėjais. Mes e, skatiname e, viešų, viešaus ir privataus sektoriaus partnerysčių kūrimą. Padedame jiems, šiems, šiems partneriams pasiekti užsibrieštus tikslus. Taip pat mums svarbu, kad E, būtų užtikrinti aukšti, aukštos kokybės standartai ir produktams pagamintams iš sviestmečio. Dėkoju. Examples. Ačiū. Labai tikrai gražus pavyzdys, teikiamas pavyzdys. Ehm, esu tikras, kad išgirsime galbūt ehm, ir daugiau pavyzdžių Ir dabar suteiksiu žodį vienos Belgijos nevyriausybinės organizacijos atstovui. Prašom. Ačiū pirmininkė, laba diena. Atstovauju Concord, Europos e, vystimosi nevyriausybinių organizacijų konsortiumas. Mes atstovaujame tikrai labai daug e, NVO Europoje, aš atstovauju Belgijai, bet um, kalbu viso Concord vardu. Na ir Concord nariai nori pertikti štai kokią žinę. Pirmiausia, žinote, kad Concord ir NVO kelia e, rūpesti maži ūkiai Europoje. Ir pirmiausia, ką norime akcentuoti, tai kad nedideli ūkiai ūkininkai pasaulyje pagamina 80-90 procentų mm, viso maisto ir e, ši produkcija dažnai nepatenka į pasaulinę vertės grandinę. Mažų ūkių vaidmuo siekiant 2020-ųjų darbo atvarkės tikslų e, yra labai svarbus ir yra galimybių padidinti e, jų produktivumą, kad ūkiai užtikrintų reikiamą apsirūpinimo maistų lygį, bet taip pat, kad gamintų ekologišką produkciją. Mes, aišku, turime remti, vyriausybės ir tarptautinė bendruomenė turi remti mažus ūkius, o kalbant apie priekybos politiką, ji turi būti tokia, kad maži ūkiai būtų įtraukti nuo pat pradžių kad jiems būtų skirtas daug svarbesnis vaidmuo priekybos politikoje. Uh, Mm, dar prieš prasidedant dėryboms. Ir kalbant apie priekybos politiką, svarbu užtikrinti, kad būtų ūkininkus apsaugančių priemonių. Mm, taip pat kalbant ir apie investicijas priekybos skyriuose. Kitas aspektas - tik 10 ar 12 procentų pasaulyje pagaminamo maisto Mm, patenka į pasaulinę vertės grandinę. Turime galvoti apie žalvas, biokūrą. Ir prieš pradėdami kalbėti apie tai, kad mm, vertės grandinė mm, turi būti tvari, mes turime galvoti apie vartojimo modelius. Iš tikrųjų, e, daugybė šalių naudoja 3-4 kartus daugiau nei pačios pagamina, pavyzdžiui, Niderlandai. Taigi visa kita turi gauti iš kitų e, valstybių ir tai lemia tokius neigiamus reiškinius kaip žemės užgrobimą, vandens trūkumą ir panašiai. Taigi mes turime pirmiausia mažinti um, savo taip pat ir aplinkos auginį poveikį. E, mes turime e, akcentuoti aplinkos auginės problemas ir turime taip pat kalbėti apie tai, kad yra išnaudojami plantacijų darbuotojai. Yra daug priemonių, kurios padėtų padaryti vertės grandinę tvare. Pirmiausia, svarbu tai, kad daug darbo daroma savanoriškais pagrindais. Yra iniciatyvų, pagal kurias gamintojams yra siūlomos stabilios kainos, rinkos kainos. Taip pat siekiama keisti patekimo į rinką modelius, užtikrinti ekonominį stabilumą, sąžiningos priekybos etiketė yra viena, vienas tokių iniciatyvos pavyzdžių. Taip pat reikia kalbėti apie atskiras pramonės šakas. Pavyzdžiui, kakavų sektoriuje turi būti sprendžiama vaikų darbo problema vakarų Afrikos šalise. Yra ir tarptautinė kakavos organizacija, kuri dirba su šiais klausimais. Čia Belgijoje mes dirbame su priekybos centrais, siekiame užtikrinti tiesioginį ryšį tarp prekybos centrų ir gamintojų ir taip yra remiamas, remiama tvari gamyba, tvari produkcija, yra bananų įmonių, kurios um, jau pasiekė sąžiningos prekybos standartų visose plantacijose. Yra nemažai įmonių, kurios atitinka jungtinių tautų uh, E, standartai yra parengti. Bet e, iš tikrųjų savanoriškos programos nepadeda pasiekti optimalių rezultatų. Reikia taip pat e, privalomų standartų. Kaip to galima pasiekti? Pirmiausia, reikia daryti didesnį spaudimą vyriausybėms. Tai čia kalbėtume apie tvaraus vystimosi skyrius priekybos sutartyse. E, juose turėtų būti įrašytos privalomos nuostatos. Taip pat e, turime kovoti su didžiausiais e, pažeidimais, tokiais kaip vaikų darbas ir panašiai. Bet pirmiausia, turi būti Mm, tvaraus vystimosi skiriai priekybos tarybose mm, padaryti privalomais. ES taip pat yra sudariusi susitarimus su tomis šalimis, kurios pažeidžia žmogaus teisės ir darbo teisės, bet vis tiek susitarimus su tomis šalimis sudarome. Ir buvo tikrai nemažai galimybių uh, daryti spaudimą tų šalių vyriausybėms prieš pasirašant e, susitarimus Kolumbijos, Peru atveju, po, pavyzdžiui, šių šalių pareikalauta pasirašyti atitinkamą veiksmų planą, bet tie veiksmų planai galėjo būti tikrai detalesni ir privalomi. Yra ir kitų šalių, kur galbūt reikėtų mm, numatyti privalomų reikalavimų Dar noriu parodysiu Jums vieną knygą apie tvarų vystimąsi, kur autorius aiškina, kad pasinaudojant PPO taisyklėmis galima imtis vienašališkų priemonių, didinant tarifus toms prekiams, kurios yra pagaminamos netvarių būdų. Taip pat kalbama apie tokias sąlygas, kaip pereinamasis laikotarpis numatytas tom šalim, su kuriamis deramas ir panašiai. Taigi čia Europoje mes turėtume įsigilinti į šios pasiūlymus ir galbūt pritaikyti kai kurias šių priemonių. Turėtume kalbėti apie gamybos standartus, apie aplinkosaugos standartus ir gairės šiuose srityse. Taip pat matome, kad reikia daryti didesnį spaudimą ne vien vyriausybėms, bet ir įmonėms. Mm, turi būti vesti mm, nuodugnaus tikrinimo standartais. Yra tikrai nemažai nelegaliai pagaminamų produktų pasaulyje, kakavos produkcija, pavyzdžiui, kai naudojamas vaikų darbas. Yra mm, kitų produktų plantacijų, kur yra naudojamas nelegalus darbas. Ačiū. Analyts. Trumpas klausimas. Kadangi galima kalbėti mažiau nei vieną minutę, tai pasistengsiu išsitekti. Komisija neseniai mm, ėmėsi iniciatyvų, kuriams skatinama, skatinamos investicijos mm, Afrikos šalyse, vakarų Afrikoje. Kalbam apie tai, kad reikėtų pritraukti daugiau privačių investicijų. Taigi, kaip pritraukti daugiau privačių investicijų? Praeitą savaitę pasirodė toks komisijos pasiūlymas. Mm, ką Jūs apie tai manote? E, ypač tai būtų klausimas Concordui. Ar Jūs manote, kad komisija tikrai yra E, pasirengusi siekti, kad valstybės narės prisimtų atitinkamus įsipareigojimus. Pirmininkas tikrai klausimas buvo trumpas. Ačiū, aš irgi klausiu, paklausiu trumpai, nes mes turime išvykti netrukus į trišalį dialogą. Artėja eilinis e, G, didžiojo 20-ko, G20 e, susitarimas. Ir noriu paklausti, ar jūs tikitės, kad G20 aptars tos klausimus, kuriuos jūs iškėlėte. Ir ar manote, kad G20 gali prisidėti prie e, visų šių e, kylančių problemų sprendimo, problemų susijusių su vertės grandinėmis? Aš savo ruoštų taip pat paklausiu. Aišku, žemės ūkio produktų importas importuojama daugiausia iš trečiųjų šalių, apie 70 procentų. Ir labai daug tų trečiųjų šalių uh, didina savo BVP būtent šio eksporto į ES sąskaitą, bet yra dvi monetos pusės. Viena vertus, šiom šalims ekonomiškai tai labai svarbu, o kita vertus, kaip užtikrinti, kad ši prekyba būtų tvari. Taigi, kaip būtų galima pakeisti vertės grandinę ir tuo pačiu metu užtikrinti, kad trečiųjų šalių BVP e, ir šių šalių vystimasis toliau jaustų tą teigiamą po, poveikį. Galbūt Markui pirmiausia dabar suteiksiu žodį. Atsiprašau, nesu girdėjęs apie Europos komisijos iniciatyvą pradėtą praeitą savaitę, bet mes tikrai pasidomėsime. Thank you. Toliau mažiausiai išsivyšusios šalis ir jų importuojama produkcija, bei kaip suderinti mm, šių šalių vykdomą eksportą ir tvaraus vystimosi mm, užtikrinimą. Tai aišku sudėtingas klausimas. Mes kalbame, aišku, pirmiausia apie kakavą ir kavą. Tai yra produktai, kurios gamina mm, maži ūkiai, o jiems, kaip sakiau, reikia tikrai daugiau paramos, kad jie galėtų dalyvauti priekyboje. Buvo iš tikrųjų tokių programų Vakarų Afrikoje, kai visa kakavos vertės grandinė buvo organizuojama vyriausybė. Vyriausybė tiekė viską ir e, žalvę trašas, e, užtikrino sandėliavimą, bet dabar taip nebėra, nes įvyko struktūriniai pokyčiai Ir nors e, šios šalis gauna didžiąją dalį pasaulinės vertės grandinės, bet jų gamybos e, sąnaudos išaugo ir čia reikia iš tikrųjų pokyčių. Tai yra kainų klausimas. Turbūt užtikrinta, kad ūkininkams bus sumokėta tinkama kaina, tada jie galės investuoti, neprivalės naudotis priverstinėmis darbo formomis, kaip, tokiamis kaip vaikų darbas. Taigi aš tik kalbu apie tą šalis, kur maži ūkininkai yra tos vertės grandinės pradžioje. Na ir profsąjungos turėtų užsiimti atitinkamą stebėseną, turėtų būti stiprinami profsąjungų įgaliojimai ir daromas spaudimas vyriausybėms, siekiant užtikrinti, kad laikomasi socialinių standartų. Ačiū. Ačiū, Valerijai. Ačiū. Mes e, žinome apie komisijos iniciatyvą skirtą skatinti privačioms investicijoms ir mes, aišku, visiškai sutinkame, kad ši iniciatyva reikalinga. Mes jau nuo 2011 e, tuo ir užsiimame, taigi mums e, sviestmedžio vertės grandinėje tai yra pasiteisinanti iniciatyva. sviesmedžių pardavimai yra labai svarbus, nes 12, 12 procentų visų namų ūkių e, užsitikrina pajamas būtent iš šio produkto pardavimo. Na ir mes e, norime taip didinti tvarumą, gerinti moterų padėtį, bet taip pat ir apsaugoti šį sektorių. Nes e, jeigu iš tikrųjų paaiškėtų, kad e, svietmedžio auginimas e, ir gamyba šiame sektoriuje neatsiperka, tai išnyks patys medžiai. Taigi svarbu, aišku, užtikrinti tvarumą bet svarbu ir apsaugoti pačią pramonę, patį sektorių. Ir matome iš savo patirties, kad e, privataus sektoriaus investicijos e, padeda iš tikrųjų e, padidė, padeda pagerinti padėtį Taip pat ir moterų padėti, e, moteris e, gauna didesnės pajamas, net 55 procentais jos išaugo, taigi moteris gali nusipirkti maisto, turi iš ko e, išlaikyti vaikus. Taigi, taip, privačios investicijos yra labai svarbios, kalbant apie šią vertės grandinę. Ačiū ir dar. Aš pakalbėsiu apie du klausimus. Vienas yra susijęs su G20, taip pat apie uh, priekybą, bet, tai tiksliau ryšį tarp BVP augimo bei atsakingos priekybos. G20 dėrybose nesitikėjome, kad šiais metais bus įtraukta į darbo tvarkę atsakingas verslas, bet tikimės, kad kitais metais, kai G20 pirmininkaus Vokietija, tikimės, kad ta galimybė bus. Ir tikimės, kad ji bus įtraukta į darbo tvarkę. Na ir kalbant apie BVP augimą bei atsakingo verslo praktiką, man atrodo, niekas to nebejoja, kad bent jau įmonių lygių ekonominė veikla tikrai gerėja, kai įmonės vadovaujasi atsakinga praktika. Buvo ištirta 10 tūkstančių prancūzijos įmonių, ekonominė veikla 13 procentų buvo geresnė tose įmonėse, kur atsakingos verslo praktikos buvo išlaikomos, e, nei tose, kur jų nebuvo laikomasi. E, taigi, tą rodo praktika vis labiau ir labiau. Dėkoju. Dėkoju už pasisakymą. Jūs išklausėte visų. Ar kokių minčių naujų gal kilo? Aš tik, man tikrai kilo naujų minčių, norėčiau visiems padėkoti. Visų pirma, norėčiau uh, priminti Jums vieną dalyką, tai yra politinė valia. Visų pirma, kągi Europos parlamentas ar Europos parlamento garbus nariai galėtų nuveikti. Dėl rūbų iniciatyvos galėtumėt sugrįžę namo paskatinti vyriausybės veikti, kadangi tai yra politinės valios reiklas. Kalbant apie politinę valią, e, besivystančios šalis galbūt turi tą politinę valią, kartais gebėjimų trūksta, bet nepamirškite, kad kai kurie klausimai taip pat susijęs su darbo jėga yra susijęs su Europa mes kalbame apie galbūt ne apie priekybą žmonėmis, bet žmo, žmo, priekyba žmonėmis užslėpta vyksta ir Bruselėje. Taigi vietos dimensija irgi yra labai svarbi ir mes e, ne, nelabai galime keliauti po pasaulį jeigu, e, ir mokyti kitus, jeigu e, namie nesusitvarkome. ES viena negali valdyti to klausimo su Kinija. Aš e, iš šios dienos popietės daug ko pasimokiau. Tai, kas jau ir tai buvo anksčiau sakoma kartais, mes e, sumaišome tas sampratas, kurios skiriasi. Galbūt tai yra asmeninė mano nuomonė, ne Europos komisijos. Kai kalbam apie darbo standartus, galima galvoti apie darbo standartus, juos vertinti, bet yra tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, kurios yra privalomos. Čia nekalbame apie įmonių socialinę atsakomybę jau su Nikos kalbėjome, kas yra įmonių socialinė atsakomybė, kad galbūt įmonė uh, naudoja perdirbamą popierių. Tai gerai, bet tai yra savanoriška praktika. Tai nėra būtinai ta priemonė, kurios mes norime pasiekti, jeigu norime pasiekti tvarios e, tiekimo grandinės. Taigi, pavyzdžiui, auditas. Kas audituoja tas įmonės ir tikrina, kad ar jos laikosi tų standartų, kad viskas būtų įgyvendinta. Atsiprašau, kad e, išsakau asmeninę nuomonę, bet man atrodo, kad e, Šiandien po pietų gerai buvo išgirsti tuos skirtumus tarp žemės ūkio bei uh, rūbų sektoriaus. Struktūra ten skiriasi. Kalbame apie šeimas, apie taip, moteris dirbo Bangladeše, jos žuvo, bet e, čia galbūt jau žengėme į profesinių sąjungų darbo e, sritį. Ten buvo kalbama apie darbuotojų teisės ir toliau ir panašiai. Šią popietę, man atrodo, galime galvoti apie tas diskusijas, kurios tikrai buvo puikios. Dėkoju Oland... pirmininkaujančiai Olandijai, kuriemėsi tos iniciatyvos, priekybos visiems, inovacijas. Buvo puiku, kai vienas ministras um, iškelia ir plėtros, ir priekybos klausimus nes plėtros, bendradarbiavimas plėtros prasme yra labai svarbus. Iš šios popietės sužinojau tai, kad jūs visi tuo domitės, jūs visi atliksite savo namų darbus, tačiau visi turite galvoti apie tai, kad mums reikėtų patikrinti ir žiūrėti, ką daro kiti. Taigi, turime atkreipti dėmesį į tos tikrinimus ir auditą. Dėkoju, Sandra. Taip, tas visa apimantis klausimas, audito klausimas yra labai svarbus. Taip pat esu įsitikinęs, kad darbas ties pasaulėmis vertės grandinėmis yra taip pat ir prekybos klausimas ir mes jį ir toliau spręsime. Ir tikiuosi, kad galbūt bus kompromisas pasiektas dėl iškasenų iš konfliktinių zonų. Rytoj bus kalbama Envi apie tvarę miškų ir medienos tiekimo grandinę. Toliau kalbėsime ir apie drabužius, drabužių tą rinką. Taigi, mes ir toliau sieksime, kad e, pasaulio e, tos vertės grandinės e, prisidėtų ir tarnautų žmonėms ir visuomenės interesams. Būtent to ir siekiame. Siekdami tvarios prekybos politikos, dėkoju Jums, dėkoju ekspertams, kurie taip prisidėjo prie mūsų diskusijos. Mes vėliau padalinsime kalbas ir pranešimus nariams ir linkiu Jums gero vakaro. Komiteto nariai susitiks rytoj 9 ryto.